Welcome to the meeting. Sveiki susirinkę į mūsų posėdį šiandien. Labadiena, visomis kalbomis galima kalbėti, išskyrus maltiečių ir kruatą. Beje, norėčiau informuoti apie lankytojų grupę, kurie jau atvykus ir tos grupės, kurios atvyks pirmiausia, tai Javi Lopes. Jis pakvietė e, 30 socialistų grupė, kuri yra katalonų, katalonų e, regionų, Valė Oriental atstovai. Taigi ši grupė atvyks į mūsų posėdį 11.30 e, posėdžio pabaigoje. Taip pat ir ponė Moran Šatie, tikiuosi, kad jie greitai atvyks į posėdį. Ji pakvietė 21 asmens lankytojų grupę ir ši grupė dalyvaus seks diskusijas dėl ES Afrikos savaitės, kurios vyks nuo 11.15 iki 12.30. Taip pat e, yra dar pono Fontulis e, asmenų, tai yra politinių mokslo studentai iš Graikijos. Taigi sveikinuosi su tais, kurie jau atvyko į mūsų komiteto posėdės. Na, aišku, lauksim ir tų, kurie dar prie mūsų prisijungs. Taip pat norėčiau informuoti apie lapkričio 17 dieną Gotenberge įvykusi susitikimą skirtą socialiniams klausimams. Mes kaip e, e, ekonomikos ir socialinių reikalų e, pirmininkė buvo pakviesta, o taip pat ir ponia Kunive, ponas Mečeris, ponia Haurio Rygės ir Vandenkendelė ir ponas Kalvė Šampo buvo pakviesti į tą renginį. Gal ką nors pamiršau? Ne, bent jau ne, netrodo. Taigi iš tikrųjų mūsų galva tai buvo labai vaisingas e, posėdis, sakytume, beveik buvo sekama mūsų darbo tvarkė. Taigi tikrai e, buvo labai smagu, džiugu dalyvauti daugelį įdomių diskusijų. Pereikime prie trečio darbo tvarkės punkto. E, tai yra informacija apie trilogą dėl darbuotojų komandiravimo ir narių, kurie mus galėtų informuoti. Agnes, kaip tik jūsų ir laukiame, prašau atsisėsti, nes kaip tik noriu jums suteikti žodį. Taigi, vyko posėdžiai, pirmasis iš jų vyko Strasbūrė. Ir, sakyčiau, tas posėdis e, tikrai buvo geras, pasiekta neblogų rezultatų, kurie tokie yra atspirties taškas, taip pat jau suplanuoti ir kiti trilogo posėdžiai, konkrečiai lapkritį 28 dieną Briuselėje, taip pat e, gruodžio 24 taip pat Briuselėje, o 13 gruodžio Strasbūrė. Nežinau, ar yra priežasčių optimizmui, tačiau turint galvoje pirmojo trialogo gerus rezultatus, sakyčiau, negalima atmest galimybės, jog pavyks galiausiai e, pasiekti teigiamų rezultatų gruodžio 13 dieną, bent jau to tikimės. Nu, o dabar sutiksiu žodį ponė Jongeris ir paprašysiu pristatyti pirmojo trialogo rezultatus bei suplanuotus šešėlinių pranešėjų susitikimus bei visą numatytą darbą. Prašau, dėkoju, ponė pirmininkė. Na, Jūs jau sutikite e, komitetui tam tikros informacijos. Man taip pat susidarė įspūdis, kad e, darbų pradžia gera, teigiamas trialogo pradžios tonas, nors aišku yra nelengva, nes e, gerokai skiriasi nuomonės dėl tam tikrų uh, klausimų, skiriasi ne vien tik tais tarybos ir mūsų pasiūlymai, bet e, net ir taryboje nuomonės įsiskiria. Taigi, per pirmąjį trialogą mes tiesiog bandėme paaiškinti, kokios temos mūsų galva yra svarbios, o taryba savo ruoštų bei komisija padarė tą patį. Todėl dabar aiškus bendras vaizdas, bendra pranešėja, tikėsimės atvyks e, greitai ir turime tarybos tokį priešpriešinį pasiūlymą dėl tų temų, kurias e, taryba siūlo aptarti per tas tris jūsų minėtas dienas. Taigi, pirmininkaujantį šalis taryboje šiuo metu yra nusiteikusi labai ambicingai, ryštingai, tačiau prieš pirmąjį trilogą uh, taip pat bendravau su Bulgarijos, kuri permins pirmininkam atstovais e, iš nuolatinės atstovybės, taigi jų darbo tvarkėje šiam klausimui taip pat skiriama daug svarbos, taigi jeigu nepavyks pasisitarti per Estijos pirmininkavimą, tai tęsime darbus pirmininkant Bulgarijai. Na, turinio požiūriu daug spręstinų klausimą, tačiau uh, kaip matome, daug kas iš tikrųjų nusteikia ryštingai ir norėtų kiek manoma greičiau pasiekti e, sutarimo dėl šio klausimo, taigi esu nusiteikusi optimistiškai. Ar būtų klausimų? Agnes, sako pirmininkė. Matau, kad Jūta atvyko, labadiena, na, jūs nusprendėte grįžti į parlamentą, džiugu. surinktas šešėlinių pranešėjų susitikimas skirtas darbuotojų komandiramui įvyks e, lapkričio 27 dieną 8, 8 ryto, tarp 8 ir 9 ryto. Tai yra po pietų vakare nuo 18 iki 19 valandos. Vakare. Nemanau, kad čia reikia leistis į detalės. Kaip žinia, įvyko diskusijos dėl išsiskyrusių nuomonių su TREN komitetu, dėl kelių transporto sektoriaus. Manau, kad dabar jau pasiektas susitarimas. ir paprašysiu Andrėjo suteikti informacijas. Taigi, 55 procedūros taisyklė CST nariai ir pirmininkas primė sprendimus. D. Toliau kitas darbo turkės punktas. Tai yra posėdžių protokolo tvirtinimas, e, tai yra spalio 16 ir 19 dienos protokolo tvirtinimas, laikykime juos patvirtintais. Ir toliau ketvirtas darbo atvarkės e, punktas - Europasas. Na, jau pasiekėme e, antrąjį atitinkamą triologą skirtą Europasą. Jis vyko lapkričio 9 dieną, padaryta gera pažanga. E, ir ponas Manas e, trumpai apžvelgs ir trilogo rezultatus ir nurodys, e, kokie numatyti tolimesni žingsniai dėl Europas. Prašau, ponė Manai. Dėkoju, ponė Pirinkė, gerbiami kolegos. Europas Europasas gali tapti savotiškai vos ne Europos kokybės ženklų, ypatingai žinių ir gebėjimų srityje. Aišku, jeigu viską teisingai padarysime, rūpinamės, kad tai būtų savanoriškai taikoma priemonė, tai svarbu ir pasiekta gan nemažai sutarimo. Lapkričio 9 dieną tarybos pastate čia Briuselėje turėjome galimybę e, kalbėti apie tai, kokios egzistuoja galimybės, ar egzistuoja galimybė sustarti tarybai, parlamentai ir tarybai. Ir parlamentai, beje, norėčiau padėkoti sekretariatui už labai gerą pasirengimą, taip pat dėkoju tiek ir komisijos, tiek ir tarybos techniniams komandoms, nes jų dėka tikrai pavyko gerai pasistumėti į priekį. Teko pastebėti, kad egzistavo komandinė dvasia, e, kas nėra savame suprantamas dalykas kai kuriuose šalise, kaip pastebėme ir e, mūsų šalyje, mano šalyje šį savaitgalį. Be to, teisės tarnybos pabrėžė, jog labai svarbu užtikrinti kiek manoma aiškesnės, tikslesnės apibrieštis. Manau, kad tai ir pavyko užtikrinti. Taigi bendrai tenka konstatuoti, jog e, užimtumo komitetas kartu su kultūros e, komiteto, beje, kolega Malinovas yra pranešėjas, rengime pranešimą kartu, taigi tikrai plačiai turime sustarime dėl 72 punktų, dvi, dėl dviejų trečdžių, tai tikrai daug. Išlieka problemų dėl uh, e, vadinamų skills intelligence. Net ir mūsų frakcijoje gerokai skiriasi nuomonės ir beje, uh, Mm, Strasbūrė 14 lapkričio įvykusime šešėlinių pranešėjų posėdį teko konstatuoti, kad kol kas sutarimo dar nepasiekime, nors vėlgi matome, kad yra noras siekti kompromisą, taigi jeigu veiksime ir šią aukštą kliūtį, manau, kad galėsime pasidžiaugti tuo, kad visi gerokai pažengėme į priekį, beje atmosfera buvo gera pirmininkė, tai galite patikrinti, patvirtinti, jūs buvote Strasbūvė. Na ir svarbiausia, yra noro pasiekti gerų rezultatų ir Mm, kitas trilogas įvyks gruodžio 7 dieną, ar tai bus paskutinysis priklausys nuo to, kiek būsime pasistumėję į priekį, o prieš tai vyks dar vienas šešėlinių pranešėjų susitikimas parlamente. Taigi aš manau, kad viskas klostosi gerai, nu, o jeigu galiausiai tikrai pavyks susitarti su taryba ir e, taryba ir komisija, tai manau, kad gal net šios pirmininkaujančios šalies pabaigoje, jeigu ne, tai kitos pradžioje galėsime patvirtinti puikų teisės aktą, kuris vos netaps savotišką europinę emblemą. Dėkuoju. Ačiū ponui man. Ar yra dar norinčių pasisakyti apie Europas diskusijas? Turbūt visi žinome, kaip vyksta tos diskusijos. Žinome visi, net ir ne tie, ne tie kurie labai iš arti to proceso neseka. Aš kaip šešėlė galiu pridurti dar, kad taip, kaip jūs ponė man sakėte, vyksta diskusijos apie vadinamą skills intelligence įgūdžių kompetenciją. Ir kartais kyla problemų tada, jeigu tam tikros jeigu tam tikros formuluotės sukelia nepagristų lūkesčių arba tokių lūkesčių, kurių negalima patenkinti ir atsidūrėme tokioje padėtyje, kai tenka tartis ir ieškoti sprendimo, kaip eiti toliau. Bet uh, gruodžio 7 dieną trišalio dialogo metu kaip tik ir bus proga tą padaryti. Beje, tai bus paskutinis trilogas. Ar būtų dar norinčių kalbėti? Įgūdžiai ir kompetencijos, kaip žinome, tikrai bus labai svarbi tema ateinančiais metais, gal net svarbesnė negu buvo iki šiol. Ar yra atstovų iš užimtumo reikalų generalinio direktorato? Pone Krap, gal norėtumėte pasisakyti? Dėkui, pirmininkė, labas rytas visiems. Alison Krap iš įgūdžių ir kvalifikacijų padalinio e, užimtumo generalinėme direktorate. Aš norėčiau paantrinti ponui man. Dėl to, ką iš ryto pasakė, mes irgi manome, kad pažanga daroma uh, labai teigiamai, laukiam tolesnių diskusijų. Iš komisijos pusės mes be abejo aktyviai dalyvaujame parengiamajame darbe, jis vyksta techninėse komandose. Iš tiesų jaučiasi, kad suinteresuotos pusės labai nori, kad būtų žengiama pirmin, tai jaučiama ir iš švietimo atstovų, ir iš darbdavių. Jie tikrai nori, kad jau prasidėtų, būtų sformuluotas e, modernus šiuolaikiškas Europas ir jis būtų pradėtas taikyti. Ir dėl to dabar tikiuosi, kad pakankamai sparčiai ir pajudėsime tą kryptimį. Be abejo, taryboje jau kurį laiką šitas klausimas svarstomas ir suinteresuotos pusės puikiai žino, kad mes tikrai norime, kad e, jiems būtų teikiamos geresnės paslaugos tiek žmonėms renkantis e, išsilavinimo galimybės, tiek užimtumo galimybės. Taigi, man atrodo, kad tikrai artėjame prie susitarimo ir per ateinančias kelias savaitės ar kelis mėnesius susitarimą pasieksime. Ir galiausiai žodis vėl ponui man. Dėkoju. Taip, tikrai, jūs patvirtinote, kad padarėme daug pažangos jau esame visai arti kompromiso, visi norime jo pasiekti ir tikrai yra didelė tikimybė, kad kompromisas bus suformuoluotas puikus, kuris bus naudingas visiems, kurie nori daugiau judumo, mobilumo ir ES, kuri būtų arčiau žmonių. Dėkoju. Dabar dvi minutės visiems susirasti balsavimo korteles ir pradėsime balsavimo dalį. sit here. Oui. Yeah, yeah. Okay, have... Ar visi susiradote balsavimo korteles ir įdėti jas į aparatus? Pradėkime tuomet. Pirma, nuomonė dėl pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, mažvininės priekybos. E, klausimas pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 30 balsų. Toliau kitas EGF klausimas, tai yra atika mažminės prekybos klausimas. Balsuosime vardiniu balsavimu, pradedame balsuoti. Baigiame balsavimą priimta 30 balsų. Kažkas netvarkoj? Okay. Uh, Aš pavėlavau pirmininkę. Norėjau balsuoti už. Atsiprašau. Aišku, nelabai čia koks skirtumas nuo to mano balso. Ne, ne visada. Skirtumas yra, jei balsuojate ar ne. Gerai, periname prie omnibus, SF nuostatų, kas už, kas prieš. Sorry, it has to be in... Atsiprašau, privalome balsuoti elektroniniu būdu ir dėl šito klausimo. Taigi Pradedame balsuoti dėl ESF. Balsuoti baigiame. Priimta 28 e, balsais. Toliau EGF FIR EASI nuostatos. Pone Fontulė, ar jums kažkas negerai? Na, atrodo, yra nemažai aparatų salėje, kurie neveikia. Gal kas nors galėtų padėti, ponai Fandulis? Atrodo, dabar viskas veikia. Gerai, tuomet pakartokime balsavimą dėl omnibuso, dėl SF nuostatų. Kartojame balsavimą dėl omnibus reglamento ESF nuostatų. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 32 balsai už. Pabandykite kitą aparatą. Gerai, balsuokime toliau. Omnibus reglamentas ES į EGF ir FID nuostatos, kas už. Vardinis balsavimas beje, pradedame balsuoti. Dėl keturių stulpelių lentelės omnibus reglamente. Baigiame šitą balsavimą. Ar rezultatai aiškus? Taip, 32 balsai už. 2 prieš, 6 susilaikė. Eikime toliau. Ponios žentlės pranešimas. you have Maria? Okay. Colleague to come, just a second. We'll give late arrivals a couple of Vėluojantiems duokime porą minučių, bet paskubėkite, nes jau pradėjome balsuoti. Prašau greitai susėsti ir dėti į aparatą savo balsavimo kortelę. Pradedame balsuoti dėl Paloma Lopės pirmėjos pranešimo. Balsuosime dėl viso teksto. Pradedame balsuoti. Įprastinis balsavimas, balsuosim paprastuoju būdu. Kas už pranešimą? Norite atmesti pranešimą? Jūs. Jeigu balsuojate už, tai reiškia, kad jūs prieštaraujate, atmetate pranešimą. Tai kas balsuoja už? kas prieš. Aš noriu paklausti, dėl, kurio, dėl kurio pranešimo balsuojame. Man atrodo, čia visi pasimetė balsuojame dėl proporcingumo testo prieš patvirtinant reglam, naują e, profesijų reglamentą. Žinau, kad ne pati puikiausia salė balsavimui, bet tokią gavome. Ar balsavote apie e, dėl šito pranešimo, dėl proporcingumo testo? Pranešimą parengė ponė Lopės Mechos. pirmasis balsavimo etapas praėjo, neatmetėme pranešimo, taigi einame toliau. Pirmas pakeitimas. Jis atsijimtas, tada antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Kompromisas A, kas už, Pasitikrinkime dėl pirmo kompromiso. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmetama. 31 prieš balsavo. Kompromisas A. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? 89 pakeitimas, kas už, kas prieš. Atsiprašau, atkrenta šis pakeitimas. 95 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 96 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 97 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 99 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl 99 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 25 balsa, 25 balsais. 101 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Pasitikrinkime. Gerai, antras kompromisas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame dėl antrojo kompromiso priimta 24 balsais. 104 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 105 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 111 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 111 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 23 balsais. 112 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Sakyčiau, atmesta, bet pasitikrinkime dėl 112 pakeitimo. Pradedame balsuoti ir balsuoti baigiame. Atmesta 31 balsas. 113 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 114, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 115 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl trečio kompromiso. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 33 balsais. B kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pasitikrinkime. B kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta 34 balsais. 100. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, sakyčiau, priimta. Bet pasitikrinkime. 107 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsuoti baigiame. Priimta 24 balsais. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Penktas kompromisas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Dėl penkto kompromiso balsuojame. Ir balsuoti baigiame. Priimta 25 balsais. Toliau. 138 pakeitimas. Pradedame. E, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 139 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Sakyčiau atmesta, bet pasitikrinkime. 139 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atvesta 34 balsais. 140 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 141 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 146 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 147, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 148 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Septintas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime dėl septinto kompromiso. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta 34 balsais. D kompromisas. Ne? 158 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 159 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 159 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 160 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 160 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 24 balsais priimta. 161 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 162 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Dėl 162 pakeitimo pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 26 balsais. E kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Pasitikrinkime dėl E kompromiso. Pradedame balsuoti ir balsuoti baigiame. Priimta 36 balsais. Aštuntas kompromisas. Dabar dėl jo balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Sakyčiau, priimta bet pasitikrinkime. Dėl aštunto kompromiso prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta 25 balsais. Toliau devintas kompromisas aštuntame puslapyje. Kas už? kas prieš, kas susilaikė, priimta. Toliau 187 pakeitimas ir 188 pakeitimas kartu, jie identiški, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 189 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 190 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Bet pasitikrinkime. Dėl 190 pakeitimo pradedamas balsavimas. Balsuoti baigiame. Rezultatas lygiai toks, lygiosios 23 prieš 23. Toliau 126 ir 198 pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime. 196 ir 198 pakeitimas kartu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 33 balsais. 200 pakeitimas ir 201 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Atsiprašau, sako pirmininkė. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atmesta. 202 pakeitimas ir 204 pakeitimas identiški jie kas už. Kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 203 pakeitimas atsiimtas. 206 ir 207 pakeitimai kas už. Kas prieš, Pasitikrinkim. 206 ir 207 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 32 balsais. Prašyčiau kelti rankas aiškiau visiems, nes šioje salėje labai prastai matosi. 233 pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaikė atmesta. 205 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 209 ir 210 pakeitimas kartu, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 211 pakeitimas atsiimtas. Toliau 212 pakeitimas kas už. Kas prieš. Kas susilaikė atmesta. 213 pakeitimas kas už. Kas prieš. Kas susilaikė atmesta. 192 pakeitimas kas už. Kas prieš kas susilaikė atmesta. 214 ir 216 pakeitimai kartu, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 215 pakeitimas. Pasitikrinkim dėl 214 ir 216, prašau balsuoti. priimta 25 balsais. 215 pakeitimas atsijimtas. Du šimtai dvidešimt antras. 222 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 200 and, uh, 224. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimtas. 225. Kas už? Ne, netkrito, sako pirmininkė tas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad atmestas. 225. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tikriname dėl dešimto kompromiso. Pradėkite balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimtas 27 balsavus už. 232 kas už. Prieš. Prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. Tikriname vienuoliktąjį kompromisą. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 32 balsavo prieš. Dabar dėl atskirai 234, 35, 37 kartu. E, kas už? Prieš. Tikriname. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. patvirtinti. Toliau F kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. Norite tikrinti? Balsavimas pradedamas. Baigtas. Priimtas. 27 balsavo už. Kitas puslapis. 13 kompromisas. Kas už? Prieš tikriname 13 kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 33 balsavo prieš. Šimtas keturiasdešimt aštuntasis, kas už prieš susilaikė, atmestas. 249 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 14 kompromisas. Norite tikrinti 249 pakeitimą? Jis vis tik atkrenta, nes mes balsame už 248. Atkrito 249 vis tik. Du šimtai keturiasdešimt antrasis buvo atmestas ir tai reiškia 249 atkrito. Toliau 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Tikriname. 14 kompromisas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 36 balsavo prieš. 253 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, turime tikrinti. 15 kompromisas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas 35 balsais. Šešioliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, reikia patikrinti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 13, 3, atsiprašau, 31 balsavo prieš. Septynioliktasis kompromisas, kas už? prieš, susilaikę. Man atrodo, kad priimtas. Ne, tai tuomet tikriname. 17 kompromisas. Pradedamas balsavimas. Atmestas 36 balsavo prieš. 18 kompromisas kas už, prieš, sulaikė, priimtas. Šioje salėje labai sunku pamatyti, kas balsuoja už, kas prieš. 18 kompromisas. Tikriname. Balsavimas baigtas. Toks pat rezultatas atmesta. Devynioliktasis kompromisas, pažiūrėsime, ar jis bus patvirtintas, bent jau galim pabandyti, kas už. Prieš. Tikrai atmesta. Dėkuoju. Dvidešimtasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 21 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Norėčiau paklausti, kai ko gerbiama pirmininkė. Jeigu kompromisas yra atmestas, tai pakeitimai dėl, dėl pakeitimų, kurie susijęs su kompromisu, reikia balsuoti. Mes to nedarom. Mes iškart atmetus um, kompromisą einame prie kito, bet reikia balsuoti dėl pakeitimų, kai atmetamas e, kompromisas, pavyzdžiui, dėl 18. Tą galiu pasakyti. Mes to nedarome todėl, kad pakeitimai yra identiški. Dėl to yra nebalsuojama, dėl atskirų pakeitimų. Bet balsuosime dėl 276 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę, man atrodo, kad primta. 22 kompromisas, kas už, prieš, sulaikė, priimtas. Tikriname 22 kompromisas. Balsavimas baigtas. Atmesta 37 balsavo prieš. 280 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Tikriname 280 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 25 balsavo prieš. 281, dėl jo balsuoti nereikia. 282, kas už? Prieš. Silaikė. Tikriname. 282 pakeitimas. Balsavimas prasideda, baigėsi. Atmestas du dviejų balsų persvara. 283 kas už, prieš. Tikriname. 283. Balsavimas baigtas. Toks pat rezultatas, kaip ir pirma. 284. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 285. 285 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 286 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 12 kompromisas kas už, prieš Nereikia balsuoti dėl e, šito pakeitimo. 242 tai pakeitimas. Kas už? Kas už? Pats prieš. Silaikė priimtas. Tikriname. 242. Mm, balsavimas baigtas atmestas dviem balsais. 243. Svarbu tai reikia balsuoti. 243. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 244. Dėl jo nebalsuojame. 287. Kas už? prieš, susilaikė, priimta. Tikriname 287 pakeitimas, balsavimas prasideda, baigėsi, atmestas vienu balsu, vieno balso persvara. 23 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, tikriname 287. 23 kompromisas. Balsavimas prasideda. Baigėsi. Atmestas. Vieno balso persvara. H kompromisas kas už? Prieš. Sulaikė. Atmestas. Tikriname. H kompromisas, H kompromisas. Balsavimas prasideda, baigėsi. Priimtas. 26 balsavo už. Du šimtai devyniasdešimt šeštasis pakeitimas kas už? prieš, susilaikė, atmestas. 298, kas už, prieš, susilaikė, tikriname. 298 balsavimas pradedamas, baigiamas, atmestas trijų balsų persvarą. 297 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 299 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 300 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 302 kas už, prieš, tikriname. 302 pakeitimas. Balsavimas pradedamas, baigiamas. Atmestas. 28 balsavo prieš. 301 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 303. Kas už? Prieš. Susilaikė, priimtas. 304. Kas už? Prieš. Susilaikė, tikriname. 304. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmestas. 25 balsavo prieš. 305 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 306 kas už, prieš, susilaikė, man regės priimta. Bet tikriname 306 balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmestas. 307. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 308. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Konstatuojamosios dalys. Trečiasis pakeitimas. Pirmoji konstatuojama dalis, trečiasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. Penktasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. Šeštasis. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. Septintasis už, prieš, susilaikė atmestas. Aštuntasis už, prieš, susilaikė atmestas. Aštuntas. Balsavimas pradėdamas, baigiamas, atmesta. 26 balsavo prieš. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmestas. Tikriname devintasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Saimas baigtas. Priimta 30 balsavus už. 24 kompromisas kas už? Prieš Dar kartą. Kas už 24 kompromisą? Kas prieš? Atmestas. Tikriname 24 kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 28 balsavo už. 15 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, man regis atmesta, 19 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta, 17 jis atkrenta, 20 kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 19 Aštuntojamoji konstatuojamoji dalis, 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Ant 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Į kompromisas, kas už, prieš, tikriname. Į kompromisas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas priimtas, 67 balsavo už. 26 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Tikriname. 26 kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimtas. 27 balsavo už, J kompromisas. Dvidešimt septintasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 32 pakeitimas kas už, prieš, tikriname. 32 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas 26 balsavus prieš. 33 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 34 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 35. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 27. kompromisas kas už? Prieš susilaikė atmestas. Ką kompromisas, kas už? Prieš susilaikė, priimta. Dvidešimt aštuntasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę. Tikriname. 28 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmestas. Keturiais balsais, keturių balsų persvara. L kompromisas kas už. Prieš susilaikė, man atrodo, kad priimtas. 48 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 47. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 49. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 50. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Tikriname. 50 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 27 balsavo prieš. Penkiasdešimt pirmasis pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Penkiasdešimt antrasis kas už? Prieš susilaikė atmestas. 53 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 54 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 55 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 56. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 57. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 58. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 59. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 60. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 29. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė atmestas priimtas. Tikriname. 29 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. EPP vienu per daug balsuojančių. Viskas gerai dabar. Atmesta. 27 balsavo prieš. M kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 68 pakeitimas kas už? Prieš. Tikriname. 68 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. Keturių balsų persvara. 69 atkrinta. 71 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 74 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta Tikriname 74 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmestas. 27 balsavo prieš. 72 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 73 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 75. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 30. kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Tikriname. 30. kompromisas. Balsavimas baigtas. Atmestas keturių balsų persvara. N kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Tikriname. N kompromisas. Balsavimas pradedamas ir baigiamas. priimtas, 39 balsavo už. Aštuoniasdešimt ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimtas. Aštuoniasdešimt penktasis. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 86 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 87 pakeitimas kas už, prieš, 87 tikriname. Balsavimas pradedamas ir baigiamas. 87 pakeitimas, 26 balsavo už, taigi priimtas. 88 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. O dabar balsuojame dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Prašom balsuoti. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta. Thanks to the rapporteur, yeah. nevertheless. Mm. In the end it was Na ką, galiausiai buvo atmesta, tačiau norime padėkoti pranešėjai už jos darbą.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 Okay, friends, uh, we... Kągi, draugai, siūlau dabar toliau perėti prie kito itin svarbus darbo tvarkės punkto. Tai yra Europos paslaugų elektroninės kortelės. Tie, kurie nenori dalyvauti šiose diskusijose, gali išeiti iš salės, o likusiai dalyvaus diskusijose dėl elektroninės kortelės. Fischer. I don't. Um, yeah, good. I didn't see. We'll wait 30 seconds. Palūkėkime dar 30 sekundžių, pusę minutėlės, o po to suteiksiu žodį pranešėjai. Taigi tie, kurie e, nenori dalyvauti diskusijose dėl elektroninės kortelės, e, apsisprendė, tai prašau išeiti jau dabar iš salės. Taigi, aštuntasis darbo atvarkės punktas tai - Europos parlamento ir tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma Europos paslaugų elektroninė kortelė ir susijusios administracinės priemonės. Suteiksiu žodį poniai Harkin, pranešėjai, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už pateiktus pakeitimus. Iš viso 104 jau pateikta. Na, ir aš kaip įsivaizduoju, iš dviejų skirtingų varpinimų žiūrima šį pasiūlymą. Kolegos iš socialistų ir GUE frakcijos e, teikia pasiūlymą apskritai atmesti komisijos pasiūlymą dėl elektroninės kortelės. Žinau, kad e, nutiko ir kitose komitetuose, nes esu šešėlinė pranešėja ir kitur. O kiti kolegos, kaip kad ir aš, manome, kad nors ir yra rimtų trūkumų kai kuriuose šiuose pasiūlymuose, vis dėlto galbūt juos galima patobulinti ir pasiekti, kad jau juos galima būtų paremti. Na, kodėl siūloma atmesti pasiūlymą? Jie e, iš esmės mano, jog šio pasiūlymo tikslas yra pagerinti tarp valstybinį paslaugų teikimą. Tačiau kai kurie kolegos mano, kad problema ne laisvės paslaugų judėjimas, o tas faktas, kad trūksta kontrolės priemonių, nes e, yra įmonių, kurias teikia tarp valstybinių lygių e, paslaugas ir todėl reikia geresnės kontrolės, priežiūros tam, kad tos įmonės laikytųsi m, mm, primančiosios valstybės e, teisės nuostatų vienu sakiniu galiu apibendrinti, kad šiuo metu ši sistema dar neveikia tinkamai ir e, tokia kortelė tiesiog reikštų, kad ta neveikinti sistema tiesiog išsipūs. O kiti kolegos, įskaitant mane ir kitus iš kitų frakcijų, mano, kad nors šiame pasiūlyme yra vis dėlto rimtų trūkumų, tačiau vis dėlto manome, kad verta diskutuoti dėl jo, kalbėti apie pasiūlytus pakeitimus, pasižiūrėti, ko galima pasiekti ir galbūt pavyks užtikrinti galiausiai tokį pasiūlymą, kuris leistų patobulinti situaciją ir leistų spręsti kai kurias išvelgtas problemas. Taigi, gan trumpai, nes, aišku, norėtųsi išgirsti ir iš kolegų e, nuomonių dėl vairių niuansų, vairių aspektų, tačiau keletas įžanginių žodžių dėl sąrangos. Tai dauguma e, kolegų, atsiprašau, dėl statybų sektorius, mano, kad statybų sektorius neturėtų patekti į šio teisės akto aprepti. Nors yra tam tikrų niuansų ir aspektų, tačiau uh, nemanau, kad šiuo atveju būtų sudėtinga susitarti dėl draudimo. Tačiau kiek keblesnis klausimas, kai kas apskritai norėtų, kad draudimas būtų išbrauktas, kiti vėlgi norėtų, kad e, būtų privaloma, nu, išbrauktas privalomas nuostatos dėl draudimo. Tačiau išliktų privalomas nuostatas dėl informacijos suteikimo. Vėlgi, galvodama apie pakeitimus, tikiuosi, kad pavyks e, e, susitarti dėl draudimo nuostatų reikalavimų. Yra nemažai e, pakeitimų, kurios norėtų sutvirtinti primančiosios valstybės narės poziciją, reikia užtikrinti, kad visa teikima informacija yra patikrinta ir autentiška. Na, o tiesą sakant, veikia e, tokios sistemos, kad nereikėtų jos taisyti kažkada vėlesniuose etapuose. Nuo pat pradžių ji turėtų būti tinkama ir gerai veikianti. Taigi, manau, kad e, tikrai reikia užtikrinti, kad galima būtų pasikliauti tuo, jog teikiama informacija yra patikima ir autentiška. Toliau yra nemažai pasiūlymų dėl vieno kontaktinio punkto, vieno langelio principų išplėstų įgaliojimų ir taip toliau. Galima apie tai diskutuoti. Yra nemažai pasiūlymų dėl elektroninės kortelės priežiūros, o taip pat ir e, dėl lankstesnių laiko terminų. Aš asmeniškai manau, kad komisijos siūlomi laiko terminai yra gerokai per trumpi ir dauguma kolegų laikosi panašios nuomonės ir siūlo išplėsti laikotarpius. Dar reikia toliau padiskutuoti dėl pritarimo tyliai. Dar apie tai reikės pakalbėti. Yra nemažai pasiūlymų ir dėl kalbų aspekto. Jie iš esmės teigiami, galiu juos paremti. O taip pat yra nemažai siūlymų ir dėl komisijos įgaliojimų e, leisti gyvendimo teisės aktus Na ir galvojant apie pirminį komisijos pasiūlymą, tai iš tikrųjų visiškai neprimintina, kad būtų primamas tas įgyvenimo teisės aktų skaičius, kurį siūlo, ir pasiūlau, deleguotų teisės aktų skaičius, kurį siūlo komisija. Taigi, tikiuosi, kad bendrai dirbant iš vien galėsime patobulinti tekstą ir Štai e, toks mano atspirties taškas. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Harkin. Dabar ponas Kochas, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai. Trumpai iš mano pusės. Yra iš viso pateikta 104 e, pasiūlymai, pakeitimai dėl reglamento, kurio būtų nustatoma Europos paslaugų elektroninė kortelė. Iš 104 e, pakeitimų 53 beveik pusė yra pateikti EPP. Ir tai aiškiai rodo, jog mes kaip EPP frakcija, nors ir toliau kritiškai vertiname tekstą, tačiau vis dėlto apsisprendėme. E, suteikti šansą e, Europos paslaugų elektroniniai kartelį ir dėti pastangas tam, kad e, tekstas būtų patobulintas. Yra rimtų priežasčių. Pirmiausia, norime skatinti skaitmenimo plėtrą, o taip pat norime prisidėti prie biurokratijos mažinimo. Ir elektroninė kortelė kaip tik tam ir suteiks galimybių. Taigi džiaugiuosi busimais e, pirmininką, atsiprašau, pranešėjos uh, kompromisiniais pasiūlymais, o taip pat ir pirmo šešėlinių pranešėjų susitikimu kitą savaitę. Dėkoju. Ne, Langerijus. Dėkoju. Na, aš čia pasitelkiu e, socialistų frakcijos e, šešėlinės pranešėjos parengtą tekstą, ji negaliu atvykti ir jos vardu norėčiau pasidalinti penkiom pastabom. E, MKO komitetas jos nuomonė turėtų atmesti šį pasiūlymą pirmiausia dėl to, kad e, pasiūlyme numatytas, įtrauktas kilmės šalies principas per užpakalinius duris, nes e, priminčiosios valstybės narės institucijų e, pareigos ir įgaliojimai per, perkelti primančiai šaliai ir tai reiškia kilmės šalies institucijų pozicija susisilpninta. Ir tai reiškia, kad bus susilpninta vartotojų apsauga ir darbuotojų uh, E, padėtis po komandiravimo. Be to, šio pasiūlymo dėka nesažingoms įmonėms e, bus lengviau išnaudoti savarankiškai dirbančius asmenys, kai, tarkim, teikiamos e, tarp valstybinio pabudžio paslaugos ir galima bus apeiti socialinės ir darbo teisės nuostatas, nes per šią kortelę galima bus um, teisę tai pasinaudoti savarankiškai dirbantiemis asmenimis, nes žmonės turi teisę savarankiškai dirbdami teikti tarp valstybinio pobūdžio paslaugas, žiūrint to, kad pagal elektroninės kortelės principą galbūt jos, jie dirbs um, tarp, toms tarptautinėms įmonėms, bet to uh, uh, kyla nemenka uh, nedeklaruoto darbo, darbo dumpingo ir uh, socialinių nuostatų peimo rizika, bet to trūksta kontrolės nuostatų konkrečiai primančioje valstybėje narėje ir tai gali sutrikdyti e, darbo inspekcijų atliekamą kontrolės darbą, bet to E, šią kortelę galima taikyti ir tais atvejais, kai yra komandiruojami darbuotojai ir tų sekoje komandiruojamų darbuotojų socialinė situacija bus kebli. Na, per pas darbuotojų komandiravimo direktyvą mes norime užkaišyti tam tikras spragas šioje srityje, tačiau šiuo atveju per elektroninės kortelės e, reglamentą vėl atversime tas spragas ir tam visiškai E, prieštarauja parlamento pozicija ir tikrai nemanome, kad šis pasiūlymas turi pritinės vertės priešingai. Įmonės ir darbuotojai gali gerokai nukentėti dėl to, kad e, atsiras nesažiningos konkurencijos ir dėl šios priežasties mūsų šešėlinė e, pranešė ragina atmesti komisijos pasiūlymą ir aš savo vardu norėčiau pridurti dar štai ką. Tarkim, viešose e, posėdžiuose komisija pati pripažino, jog šis pasiūlymas turi nemažų trūkumų, taigi padėkime komisijai, tiesiog gražindami šį pasiūlymą pačiai komisijai ir pasinaudokime e, tuo papildomu laiku, tam, kad ir mes, ir komisija geriau viską apsvarstytų ir pateiktų geresnį pasiūlymą skirtą elektroniniai korteliai. Dėkuoju, ponė Terezijus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir poniai pranešėjai, jūs jau pati nurodėte, jog ši elektroninė kortelė yra labai kontroversiškas pasiūlymas, tai matome ir šios diskusijos, komisija mano, kad elektroninės kortelės dėka bus lengviau teikti e, paslaugas vidaus rinkoje, tačiau viską nuodugniau įvertinus negaliu to patikėti. Pirmiausia, jo egzistuoja profesijų pripažinimo sistema, taigi e, elektroninė kortelė tiesiog reikš, kad bus sukurta lygiai kreti struktūra. Antra, pas mus Vokietijoje e, decentralizuotai reglamentuojamas užsimamas tam tikromis profesijomis. Pas mus nėra federalinės struktūros, kuri leistų pripažinti e, profesijas. Pas mus yra decentralizuota kontaktinių punktų sistema, ji gerai veikia ir nemanau, kad ją reikėtų keisti. Čia dabar siūloma sukurti centra, centralizuotą instituciją ir tai pažeistų e, federalinę decentralizuotą Vokietijos turimą sistemą. Tai reikštų, kad iš esmės keistų turimą sistemas ir bent jau Vokietijos atžvilgių privalumų neižvelgiu. Trečia, kyla pavojus, kad e, per šią kortelę ES bandys užtikrinti e, vienodą visų gytų įvairių profesinių išsilavinimų ir sertifikatų e, lygiavertiškumą. Ir vėlgi tai e, pakenktų kokybei ir konkurencingumui. Mes taip pat nenorime ir tik priimančios šalies principo. Pavyzdžiui, 156 sutarčių straipsnė tam prieštaraujama. Be to, taip atversime duris e, e, diplomų lygivertiškumui ir, pavyzdžiui, draudimo srityje tai būtų pro problemiška, nes draudimo e, polisų premijos yra nustatomas atsižvelgiant įvairius skirtingus elementus ir to, pavyzdžiui, per. Vienas iš kriterijų galėtų būti skirtingi diplomai. Taigi, um, Na ir visiškai mums neprimtinas nuostatas dėl draudimo. Jeigu komisija nori pagilinti rinkos ekonomiką vidaus rinkoje, tai reikia leisti tai daryti ir draudimo srityje. Taigi apibendrindama galiu pasakyti, kad galiu pritarti prieš mane kalbėjusiai kolegijai, kad e, siūlomas sprendimas yra nepriprotingas, jis pažeidžia subsidarimo e, bei kilmės primačios šalies principą, o taip pat ir e, rinkos ekonomika grindžiama draudimo sistema. Kai, kurie, kai kurios nuostatos yra tiesiog absurdiškos ir tiesiog šiuo metu visiškai negaliu pritarti komisijos siūlymui. Dėkoju. Dėkoju. Donė Karin. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju ir pranešėjai. Jau nuskambėjo diskusijose svarbus aspektai, dėl jų esame pateikę um, pakeitimų, pritariu social, eh, eh, SND, visiškai nepalaikome šio pasiūlymo, argumentų nekartosiu, Ir šiaip manome, kad daugeliu piliečių socialinis dempingas kelia rimtų problemų. Įmonės e, pasinaudoja e, vidaus rinkos galimybėmis tam, kad e, galėtų vykdyti socialinį dumpingą. Ar norime su tuo taiksytis? Ne, priešingai norime užtikrinti, kad primančioji šalis turėtų kontrolės galimybės ir užtikrintų, kad nebūtų socialinio dumpingo. Taigi, kas turi kontroliuoti, kas turi teisę ir pareigą patikrinti paslaugų teikimo aplinkybės, tai akivaizdu, kad negalime palaikyti šio pasiūlymo Aš net nemanau, kad jį įmanoma patobulinti ir apskritai jis bereikalingas. Aišku, norėtume kiek įmanoma mažinti žalą, pavyzdžiui, e, kad nebūtų įtrauktas e, e, statybų sektorius, taip pat reikia numatyti, kad primančioji šalis atliktų kontrolę, o dėl siūlymo suteikti komisijai įgaliojimus, leisti deleguotusius teisės aktus, šį principą taip pat turime priboti. Taigi tikrai e, ir Europos profsąjungos sako, kad e, dir, šis pasiūlymas yra prastas ir galbūt netitinka nudinos reikalavimo. Taigi dar pridursiu štai ką. Mes visiškai nepalaiko šio pasiūlymo, bet e, šiaip jau džiugina teigiamas pirmininkas pranešėjos tonas ir mielai sudalyvausiu diskusijose. Pane Zanoka, prašau. Yes, Ačiū pirmininkė. Kągi. Taigi komisijos pasiūlymo pagrindinė idėja yra visai logiška, mano nuomonė. Reikia pagelbėti mažoms ir vidutinėms įmonėms vykdyti veiklą ES ir apskritai paėmus. Bet mes matome nemažai trūkumų komisijos pasiūlyme. Taigi klausimas toks, ar atmesti tą pasiūlymą apskritai, ar bandyti jį patobulinti. Mūsų pozicija tokia, kad reikėtų gal paprašyti komisijos perrašyti savo pasiūlymą. Tai mes Visų pirma, siūlytume tai, ir čia socialistams ir guoja pritarėme, bet e, mes taip pat e, pateiksime pakeitimų, bandydami nušviesti tos trūkumus ir pateikdami pakeitimus mes norime akcentuoti tuos trūkumus. Visų pirma, manome, kad ta kortelė negali būti neterminuota, ji turi turėti galiojimo datą. Taip pat reikalingi mechanizmai, pagal kuriuos galima būtų patikrinti kortelėje esančią informaciją. Taip pat reikia užtikrinti paslaugų naudotojų apsaugą primančioje valstybėje, nes dabar ta apsauga pasiūlyme nėra pakankamai gerai išplėtota. Taigi reikia ir apie tai pagalvoti. Taip pat reikia paminėti privalomą draudimą. Ir yra keletas kitų trūkumų, bet mes savo pakeitimais siūlome būtent tose vietose tobulinti pasiūlymą. Tai tokia mūsų pozicija. Gal šiek tiek sudėtinga, bet ji tokia. Ačiū, Ester. Ar yra dar norinčių pasisakyti iš FDD? Nematau. Norinčių kalbėti. Tuomet žodis ponui Martai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žinoma, stengiamas yra supaprastinti administracinės taisyklės, pasiūlant tokią elektroninę kortelę, kuri užtikrintų prieigą prie paslaugų. Ir tai yra visai nebloga idėja. Deja, nenoriu kartotis, bet pagrindinis deklaruojamas tikslas yra padėti funkcionuoti bendrai rinkai ir kovoti su kliūtimis teikti paslaugas tarptautiniu, tarp valstybiniu mastu. Bet tai kliudys toms valstybėms narėms, kurios norėtų tam tikras paslaugas teikti tik tai savo teritorijoje. Aišku, čia reikia galvoti ir apie tuos fiktyvius darbuotojų komandiravimo atvejus ir panašiai. Apie tai reikia galvoti. Reikia galvoti, ar neatsiras papildomų bereikalingų administracinių reikalavimų. Pavyzdžiui, mano šalyje Prancūzijoje aš dėkoju poniai Harkin už pranešimą, bet mane šiek tiek nustebino tai, ką jis sakė pasirodė skeptiškai nusiteikusi dėl šito pasiūlymo, bet tuo pačiu metu ji teigė, kad norėtų pateikti patoblintą pranešimą. Ir man atrodo, kad spaudos konferencijoje pati komisija pripažino, kad tai pasiūlymo struktūra ne pati tobuliausia. Ir Austrijos parlamentas neseniai pateikė savo nuomonę, taip pat ir Prancūzijos ir Vokietijos parlamentai panašią nuomonę išreiškė būtent kad jie prieštarautų apskritai tokios direktyvos taikymui. Taigi išvada galėtų būti tokia, kad, na, vienintelis sprendimas yra gražinti pasiūlymo tekstą komisijai. Čia sutinku su Agnes. Komisija tikrai turi daugiau padirbėti su šiuo pasiūlymu pakoreguoti jo pasiūlymą ir visą turinį, jeigu nori, kad tas pasiūlymas išvystų dienos šviesą. Dėkui, o dabar žodis poniai Sonter. Dėkuoju, poniai pirmininkė. Aš taip pat norėčiau išreikšti abejonių apie šį pasiūlymą kurį pateikė komisija. Labai daug dar reikėtų padirbėti su tuo pasiūlymu, jeigu norime patobulinti šitas nuostatas ir man neramu dėl profesionalių darbuotojų, kokį poveikį šis pasiūlymas turėtų jiems. Keli kolegos jau ne vieną mintį išreiškė, kuriai pritariu. Visų pirma, reikia galvoti apie tylaus pritarimo principo taikymą pranešėjas sako, kad či, tokiu būdu būtų vėl sugražinta kilmės šalies savoka. Ir vėlgi laiko terminai neaiškus yra numatoma, e, turėtų būti dviejų savaičių laiko terminas numatytas valstybėms narėms, per kurį valstybės narės turėtų e, sureaguoti, bet e, neaišku, ar per tas dvi savaitės būtų valstybėms narėms pateikiami reikalingi dokumentai ir taip pat e, apskritai laiko terminai nelabai aiškus. Atrodo, kad ta kortelė be galo, be krašto galiotų. O aš manau, kad turi būti galiojimo data ir taip pat reikia numatyti nuostatas, pagal kurias informacija būtų atnaujinama esanti toje kortelėje. Ir dėl, dėl kortelės išdavimo reikia galvoti. Uh, Na, man atrodo, kad čia numatoma labai daug pernelik sudėtingų procedūrų, kurios e, funkcionuotų pagal e, per elektroninę sistemą, o man atrodo, kad tai nėra labai gerai. Sistema turi būti prieinama visiems, ji turi būti ir funkcionali, ir tikslinga. Ir dėl to man atrodo, kad dabar, kaip siūloma, tai tos elektroninės kortelės uh, įgyvendinimas e, sukels labai daug sunkumų. Ir bus labai nelengva suderinti šias nuostatas su kitomis galiojančiomis nuostatomis. Pavyzdžiui, dėl vieno langelio principo e, verslui, vieno kontaktinio taško verslui. Pagal kvalifikacijų direktyvą yra nustatytos nuostatos, kurios sunkiai dėrės su šiomis. Taigi čia tokie yra iškylantis sunkumai ir aš norėjau uh, juos paminėti ir prisijungti prie bendros diskusijos, kad pranešė galėtų toliau tęsti savo darbą. Ačiū ir ponė Šoidrova. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, aš manau, kad direktyvos pasiūlymas siekia patenkinti ilgalaikį reikalavimą, būtent, kad bendroji rinka turi būti atvira. Mes ir Europos komisija norime, kad nebeliktų jokių kliūčių laisvam judėjimui ES rinkoje, turiuomenė paslaugų judėjimą. Ir ši diskusija, kuri yra toli gražu ne pirma diskusija mūsų komitete, bet ji rodo, kad valstybės narės dabar bijo galimo socialinio dempingo, bijo, kad gali būti E, nesilaikoma primančiosios valstybės teisės aktų ir galvojama apie protekcionistinės priemonės. Aš nieko nekritikuoju, bet noriu pasakyti, kad būtent tokia yra realybė, reikia į tai atsižvelgti. Aš suprantu, kad komisija siūlo priemonę, kuri turėtų palengvinti paslaugų judėjimą ir komisija tikrai nesiekė savo pasiūlymų e, sudaryti galimybės pažeidinėti valstybių narių įstatymus. Bet situacija valstybėse narėse yra tokia, kokia yra. Ir mes turime tai gerbti ir parlamentas tikrai gali nuspręsti gražinti direktyvos pasiūlymą komisijai, nes mes tikrai atrodys, kad mes nenorime uh, E, pašalinti kliūčių bendroje rinkoje, bet iš tikrųjų reikia daiktus vadinti tikrais vardais. Ir dėl tylaus pritarimo procedūros aš manyčiau, kad tai yra labai techninis dalykas, techninė priemonė. Aš iš pradžių irgi maniau, kad jį keltų problemų, bet na, ji juk dera su bendraja paslaugų direktyva ir jos nuostatomis. Jeigu bus patvirtintas elektroninės kortelės reglamentas, jis turi dėrėti su paslaugų direktyva, tokia mano nuomonė. Dėkui ir dar porą žodžių baigiant diskusijai. Poniai Harkin, prašau. Thank you, thank you. Dėkuoju, dėkuoju kolegos. Manau, kad per diskusijas tapo aišku, jog įvairių frakcijų pozicijos yra e, skirtingos, buvo ir socialistai, ir savo pakeitimais pateikė aiškę poziciją dėl kitų frakcijų, aš nesu tikra. Man atrodo, geriausia būtų per šešėlinių pranešėjų susitikimą susėsti, pasikalbėti, ką darysime toliau, būtent šešėlinių pranešėjų posėdį ir nuspręsime, ką darysime toliau. Ačiū. Dėkuoju, ponė Harkin, balsuosime mūsų komitete 22-23 sausio kitais metais. E, vidaus rinkos komitetas, pagrindinis komitetas, e, balsuos kitų metų kovo 21-22 e, dieną. O ne, kol kas nežinome, kada bus svarstama šis klausimas per plenarinę sesiją. Toliau parlamento ir tarybos direktyva dėl teisinės ir veikimo sistemos Europos paslaugų e-korteliai E, dar e, aptarsime kitą e, aspektą. Dabar pasiteiksiu žodį poniai Šoidrovai. Dėkoju, pirmininkė, kolegos, nebekartosiu to, kas buvo pasakyta apie bendrąjį požiūrį į šią kortelę, bet noriu Jums kai ką priminti. Europos paslaugų elektroninė kortelė galėtų palengvinti paslaugų teikimą. Manau, kad tai yra tikslas pasiūlymo dėl direktyvos. Jūs pateikėte pakeitimų ir matau iš jų, kad jūs esate susirūpinę dėl priimančios valstybės narės galės. Ta suprantu. Paslaugų elektroninė kortelė sumažintų administracinę naštą, man atrodo, kad tai aišku, bet aš suprantu ir jūsų susirūpinimą. Paslaugų e, teikėjai turi įgyvendinti tam tikras sąlygas, o priimančios valstybės narės e, turi turėti toliau galimybę užtikrinti, vykdyti kontrolę. To keisti negalima. Ir e, dėl to pateikti pakeitimą, atmesti pasiūlymą. E, virš 200 pakeitimų yra pateikta, jie yra labai įvairūs, tačiau pagrindiniai pasiūlymai E, yra susijęs su štai kuo. Pirmiausia, e, to tylaus pritarimo principas, kuris susijęs su trukme kortelės, taip pat e, primančios valstybės narės interesų ir galių išsaugojimas ir terminų pratesimas. E, teritorinis aspektas ir deleguotojų aktų, kuriuos patvirtintų Europos komisija ribojimas. Aš siūlau parengti kompromisus, kurie atsižvelgtų į jūsų išsakytus e, dalykus, kurie kelia jums susirūpinimą. E, mes turime e, laikytis tam tikrų teisinių principų rengiami prieinami nuomonę, daugelis iš jūsų siūlo atsisakyti tylaus pritarimo principo ar apriboti trukmę elektroninės kortelės galiojimo. Tačiau dabartinėje direktyvoje dėl paslaugų vidaus rinkoje yra numatytos e, tylaus pritarimo nuostatos, kurios e, taikomos leidimų išdavimų procedūrai. Mes dėl to turime ir e, palikti šį principą. Taip pat e, toje direktyvoje yra numatyta, kad leidimai gali būti išduodami ribotam laikui tik tada, jeigu jie automatiškai yra pratesiami. Kai kurie iš jūsų siūlėte įvairius terminus, tačiau svarbu yra tai, kad tie terminai ar riba būtų derima su automatinio atnaujinimo nuostata. Norėčiau paraginti jūs uh, pagalvoti apie kitą alternatyvą dėl šio pasiūlymo. Atrodo, kad statybos pramonė priešinasi gana rimtai tokiai korteliai, mes galėtume pagalvoti, kaip apriboti direktyvos apriepti, e, taikant ją tik tai verslo paslaugoms. Bet taip pat turime prisiminti, kad paslaugų elektroninė kortelė yra savanoriška priemonė. Ir mes E, kad ji būtų prasminga, kad ji būtų naudojama, mes e, turime siekti, kad ji būtų pakankamai patraukli valstybių narių rinkose. E, reikia užtikrinti didesnį teisinį aiškumą, galimybę greičiau, lengviau teikti paslaugas ir paslaugų teikėjas turi žinoti, kad jo pareiškimas būtų, bus išnagrinėtas per pakankamai trumpą laiką. Ir mes turėtume dar pakalbėti apie galimus pakeitimus. Priklausomai nuo sėkmės ir funkcionalumo šios kortelės galėtume galvoti apie e, taikymą jos ir statybų sektoriui kažkada ateityje. Ir aš manau, kad mums pavyks susitarti dėl kompromiso, kuris apribotų dabar taikymo sritį, bet tuo pačiu metu būtų išlaikytos siūlomos taisyklės, kiek galima tiksliau. E, kyla šioks toks pavojus, e, kad gali būti nepatvintas visas pasiūlymas, jeigu mes neužsitikrinsime tų dalykų. Ir dabar mes turime bandyti ieškoti sąlyčio taškų. Sunku tą padaryti, bet mes turime siekti kompromiso ir aš tikiu, e, kad diskusijos vyks sėkmingai ir tikiuosi gero bendradarbiavimo. Ačiū. Dėkoju, ponė Šoidrova, dabar suteiksiu žodį poniai e, Jongerijus, socialistų frakcijos atstovai. Prašom. Nelabai daug ką galiu papildomai pasakyti. Prie to, ką sakiau apie ankstesnį darbo tvarkės klausimą. Daugiau bijau man ir nereikia to kalbėjimo laiko. Dėkuoju dabar ponė Trebesijus. Prašom. Pane Jungeris labai teisingai ką tik pastebėjo, kad e, aptarėme turinį ir dabar nepranešėjai pasidalino kai kuriais naujais pasiūlymais, atkreipė dėmesį naujus aspektus, tačiau nemanau, kad tai leis pagerinti e, bendrą situaciją, net jeigu nepateks e, statybų sektorius taikymos rytis, tačiau vis dėlto bus kūriamos e, papildomos e, lygiai grečios struktūrės, mano šalyje tai reikš daugiau centralizmo ir praeitis nerodo, kad tai yra geresnis variantas. Taip pat neišsiaiškinta, kaip yra ir su draudimu, tik aš manau, kad reikėtų nuosekliai elgtis ir atmesti abu siūlymus ir gražinti juos komisijai. Kompromisas ne visuomet yra geriausias sprendimas. Dėkuoju. Thank you, madam. Dėkuoju, ponia Harkin. Ačiū, Aš taip pat nelabai ką galiu papildomai pasakyti prie to, ką jau sakiau. Kaip ir sakė pranešėja, e, kortelė galbūt e, galėtų palengvinti paslaugų teikimą. Aš manau, kad taip galėtų būti, bet kol kas netenkinamos sąlygos. Ir aš galvoju, ar mes galime pakoreguoti pasiūlymą uh, taip, kad sukurtume papildomą vertę ir tuo pačiu metu neiškeltume, neišiškintume tokių problemų, apie kurias kalbėjo ponė Jungerius, pavyzdžiui, e, netikras savarankiškas darbas ar panašiai e, tikrai labai prastai parengta, labai e, prastai struktūruotas yra pasiūlymas, kad mes taip pat galėtume apie tai pakalbėti apie šešėlinių uh, pranešėjų susitikimą. Galiausiai, kai kas savo, kad mes tarsi imamės protekcionizmo, bet jeigu dabar, pavyzdžiui, sistema neveikia gerai, jeigu yra daug trūkumų, ir pasiūlymas, kurį nagrinėjame, neįsprendžia tų visų problemų, tai tuomet kyla labai rimtų klausimų dėl šio pasiūlymų. Aš e, pradžioje kalbėdama nepasakiau vieno dalyko, apie ką kalbėjo kiti kolegos. Tai yra rinkos informacijos e, sistema. Kyla susirūpinimas, kad kortelė kortelės sistema nebus pakankamai gyvybinga, kad ji galėtų gerai veikti. Ir mes kaip frakcija taip pat manome, kad gal dėl to ir vargu reiktų pritarti šiam pasiūlymui, bet bet kokiu atveju bus įdomu pasikalbėti apie tai. Šešėlinio pranešėjų surinkime dabar Rina Ronjakari. Dėkoju. Aš jau paaiškinau, kodėl mes manome, kad mintis yra negera ir kodėl reikia atmesti komisijos pasiūlymą. Manau, kad yra svarbu kalbėti apie tai, jog ši sistema yra savanoriška. Ji yra skirta įmonėms, o ne valstybėms narėms. Ir kaip primančioji valstybė narė gali pasakyti, kas dalyvaus toje sistemoje. Ir jeigu ji valstybė narė pasakys, mes nenorime dalyvauti, tai, tai jau nebus savanoriška sistema. Bet šiaip e, ta sistema bus taikoma įmonėms ir dėl to kyla socialinio dempingo problema. E, jūs sakėte, kad reikia neįtraukti statybų sektoriaus pradžioje. Jeigu mes taip padarysime, E, galbūt vėliau galėtume jį traukti. Aš šiaip nemanau, kad kita vertus tai būtų prasminga, dėl to man atrodo, kad reikėtų atmesti šį pasiūlymą. Dėkuoju dabar paneždanoką. Vieną vienintelį dalyką noriu pasakyti. Dėkuoju pranešėjams Marienai Harkin ir Martinai Šoidrovai dėkoju už jų drąsą, kadangi klausimas yra nepaprastai sudėtingas. Ir tikiuosi, kad per šešėlinių pranešėjų sutikimą mes galėsime išsiaiškinti savo pozicijas. Dėkoju. Ačiū dabar, ponas Marta. Dėkoju. Kaip ir kiti, kalbėsiu trumpai mes manome, kad elektroninė paslaugų kortelė yra klausimas, kur reiktų gerai e, panagrinėti. E, reikėtų aptarti iš tikrųjų, ar mes turime pakankamai gerą sistemą tiek teisinę, tiek administracinę taikyti tai korteliai. Ačiū, kaip ir sakiau, balsuos dėl, dėl elektroninės kortelės, balsuosime komitete 22-23 sausio, e, vidaus rinkos komitetas kovo 21-22, o per plenarinę sesiją, kada svarstysime šį klausimą, kol kas nežinia. Dabar norėčiau e, kuo nuoširdžiausiai pasveikinti mūsų svečius. Kaip jūs visi žinote, Europos parlamente vyksta tam tikri renginiai, Afrikai skirti renginį Afrikos savaitę. Šie renginiai rengiami prieš Afrikos ES vadovų susitikimą, kuris vyks Abidžane labai greitai. Kiekvienas komitetas parengė klausimų aktualių Afrikai, norima kartu su svečiais, specialistais iš Afrikos kontinento, aptarti tos klausimus, pasigilinti juos. Mes, kaip užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, visiškai galbūt natūraliai galvojame apie klausimus, kurie mums visuomet yra labai aktualūs. Labai prašau ateiti jūs arčiau. Kaip sakiau, mes galvojame apie socialinius klausimus, tai yra darbo vietas, ateitį jauniems žmonėms. Mūsų komitetas labai daug dėmesio skiria nedarbo problemams, užimtumui, jaunimo užimtumui. Mūsų valstybėse narėse Europoje taip pat e, galvojame ir apie Afriką. Esame pakvietę svečių, kurie yra specialistai šiuose srityse, kurie vaidina E, svarbu vaidmenį ne tik namuose, bet ir tarptautiniu lygmeniu. Norėčiau paprašyti jūsų trumpai prisistatyti, o paskui steiksiu jums žodį. Jūs galite pasirinkti, apie ką kalbėti, bet mes mielai e, išklausysime jūsų, ką jūs galvosit, jūsų minčių apie e, būsimasias kartas. Kolegos, prašau tylos, e, nutraukite pokalbius, dabar išklausysime svečių. Labas rytas. Mm, Gerime Ulskok, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Manęs paprašė prisistatyti. Aš esu Sintija Samuel Olondžiuvon, gal sunku ištarti mano pavardę. Aš esu Tartutinės darbo organizacijos Afrikos padalinio e, direktorė ir taip pat esu e, Tartutinės darbo organizacijos direktoriaus pavaduotoje. Užimtumo klausimams. Dėkoju, malonu pasikalbėti bus su jumis. Aš esu Liu Kristiansen, e, Pasaulio banko ekonomistas. Taip pat užimtumo srityje dirbu. Aš esu Gudžilai, dirbu su e, darbo e, pasaulio bankė ir užsiimu jaunimo užimtumo klausimais. Kolega Matthews sėdi kitoje salės pusėje, jis dirba mūsų Briuselio biure ir labai padeda mums mūsų darbui. Mūsų paprašė pakalbėti apie investavimą į jaunimą Afrikoje ir ES, galvojant apie penktąjį Afrikos ES dialogą. Jis rengiamas kaip aukščiausio lygio susitikimas. Ir aš norėčiau paminėti keletą jums dalykų, kurie atspindi Tartautinės darbo organizacijos poziciją, o paskui galėsime kalbėti toliau. Pradžioje noriu padėkoti Jums už kvietimą Labai malonu, kad galime dalyvauti šiame svarbiame pokalbėje, kuris aktualus ne tik Afrikai, bet kuris turi globalią prasme. Ir aš noriu kalbėti galvodama apie kontekstą. Kontekstas gali būti suskirstas į dvi dalis. Pirmasis klausimas siejamas su mūsų pokalbiu ir kontekstu yra toks. Tūkst... 2045 metais paskaičiuota, kad tuo metu 50 procentų pasaulio jaunimo bus iš Afrikos. 2045 metais. Taip pat paskaičiuota, kad iki 40 metų darbo rinka Afrikoje vaidins labai svarbu vaidmenį skaitinį išaišką. Taip pat jaunimo užimtumo ataskaita paskelbta vakar ir ten kalbam apie tai, kad jeigu žiūrėsime į 2009 metus, pasaulio mastu jaunimo užimtumo padėtis pagerėjo, bet e, padėtis nėra labai gera, ypač e, jeigu žiūrėsime į darbo vietų kokybę, darbo kokybę ir Afrikoje ir kitose šalyse. Taip pat norėčiau paminėti keletą problemų, apie kurias galėtume vėliau pakalbėti. 1945 metais TDO priėmė e, Filadelfijos deklaraciją. Jie pasakyta, kad skurdas bet kur e, kelia grėsmę klėstėjimui bet kur, ar tai būtų skurdas nacionaliniu, ar kontinento, ar pasaulio mastu. Jeigu mes e, pažiūrėsime į tai kaip į visumą, tai matysime, kad privalome žiūrėti jaunimo užimtumo klausimus Afrikoje, šalyse kitur labai rimtai. Turime žiūrėti tai labai rimtai. Ir tai nėra tik klausimas, kuris tik tai kažkam aktualus. Tai yra labai svarbus dalykas, galvojant apie darbo ateitį, apie darbo rinkos ateitį. Toks yra kontekstas. O jeigu kalbėtume apie priemonės, galimybės mums išnaudoti potencialą, kurį mums gali suteikti demografiniai pokyčiai. Dabar ir ateityje, tai galime pasakyti štai ką. 2012 metais buvo e, konferencijoje TDO patvirtinta rezoliucija dėl jaunimo užimtumo ir tai suteikė mums gerą pagrindą dirbti. Ir mes turime trijose srityse labai rimtai dirbti. Pirmiausiai, e, darbo vietos ir augimas. Augimas turi užtikrinti darbo vietų atsiradimą augimas ekonomikos yra labai geras dalykas, bet jeigu jis neužtikrinta, už, neužtikrina užimtumo, tai tuomet mes neįspręsime vystimos ir skurdo mažinimo problemų. Labai svarbis rytis, kurioje turime dirbti, yra štai kokia reikia užtikrinti užimtumą jaunimui. Reikia, kad jaunimo užimtumo skatinimas būtų siemas su sektorinė, šakinė politika ir makroekonomikos politika bei biudžetu. Tai yra pirmas dalykas. Reikia užtikrinti, kad augimas kuria dar, kurtų darbo vietas. Antras dalykas, kuris labai svarbus, yra nustatyti svarbiausius sektorius, e, kurie reikalauja daug, už, daug darbo, jėgos ir jaunimo darbo jėgos. Ir kaip padaryti, galvoti tuos darbus patrauklius jaunimui. Reikia identifikuoti sektorius ir galvoti, kaip spręsti problemas, kad mes galėtume pritraukti, išlaikyti ir veiksmingai panaudoti talentą jaunų žmonių. Uh, turimi moksliniai tyrimai rodo, kad žemės ūkis yra viena iš tų sričių, statybos sektorius ir yra keletas kitų. Vėliau galėtume apie tai pakalbėti. Trečioji sritis - įgūdžių plėtotė, jaunimo įgūdžių plėtotė, tam, kad jie galėtų užsitikrinti užimtumą. Švietimas, mokymas, įvairios kitos priemonės, netgi naudojant egzistuojančias galimybės, kurias suteikia technologijos. Apie tai išsameu pakalbėsime taip pat per diskusijas tolesnės. Ketvirtoji esminės svarbos sėtis yra duomenys. Užimtumo paslaugos. Afrikoje viena iš didžiausių problemų yra susijusi su duomenų stoka ir tai siema taip pat su darnaus vystimosi tikslais mes turime pas, sugebėti pasinaudoti demografijos e, dividendu. Ir tam reikia investuoti. Labai svarbu investuoti į informaciją, į duomenis. E, reikia gerinti darbo rinkos informacijos sistemas, kad turėtume būtiną informaciją formuoti politikai ir deramai įgyvendinti užimtumo politiką paskui, kad galėtume. E, Yra trys kitos sritys papildomos, e, į kurias reikėtų pasigilinti. Pirmiausia, verslumo skatinimas ir plėtra. Ne kiekvienas jaunas žmogus taps verslininku. Tačiau tie, kurie turi potencialą įstapti, turi sulaukti paramos, kad jie galėtų dirbti e, novatoriškai, didintų našumą, e, atsirastų jiems daugiau galimybių. Ir tam reikia investicijų. Uh, Reikia plėtoti įvairias verslo paslaugas, finansavimą, įvairius svarbiausius e, užtikrinti dalykus, kad verslas galėtų plėtotis. Aišku, negalima vienodos sistemos ar vienodų principų taikyti visiems. E, Afrikoje situacija dažnai yra labai trapi, e, laki ir tie, tokį požiūrį pritaikyti yra labai svarbu, tokį principą reikia e, atsižvelgti tai, kad koreguoti reikia modelius. TDO Afrikoje yra patvirtinusi e, principus 15 metais dėl darbo neužtikrintoje aplinkoje ir 17 metų birželį Tartautinė darbo organizacijos konferencija E, patvirtinto rekomendacija 205, kuri siekia užtikrinti padorų darbą ir sukurti atsparumą, tvirtumą ir taiką. Globalių mastų mes turime taikyti lankščiai sistemas, kas skatintume jaunimo užimtumą ir net ir e, situacijose, kur e, nėra pastovumo užtikrinama. Dar vienas e, E, svarbus dalykas partnerystės. Partnerystės globalinių lygmenių, regionų ir nacionalinių lygių. Daugia šakis požiūris į jaunimo nedarbą reiškia, kad institucijos atskirai neįspręs problemų. Reikia globalių iniciatyvų dėl oraus, padaraus darbo jaunimui ir patvirtinti yra atitinkami principai. E, daugia šaliai jungtinių tautų sistema ir pasaulio bankas priklauso tai sistemai. E, siekiama paremti valstybės narės, kad jos galėtų parengti išsamų atsaką priemonės, sprendžiant jaunimo mm, užimtumo problemas. Svarbu, kalbant apie šią iniciatyvą, paminėti, kad e, tai yra platforma, kuris sutelks E, e, įvairias institucijas ir bus siekiama ketvirto ir aštuntojo darnaus vystimosi tikslų jų pagalba. Taip pat reikia galvoti apie įvairias sąlygas, bendrą darbą, kad mes galėtume panaudoti kaip galima geriau potencialą demografinių pokyčių. Apie tai galvojame tada ir galvojant ypač apie ateities darbą. Tuo apsiribosiu ir manau, kad vėliau galėsime tęsti mūsų pokalbį. Ačiū. Dėkoju. E, Na, nu, dabar suteiksiu žodį ponui Kristiansenui iš Pasaulio banko ir paprašysiu e, pasidalinti trumpu įžanginiu pristatymu. Dėkoju. Dar sėki dėkoju už galimybę pasidalinti mintimis dėl šio labai svarbaus klausimo, e, turint galvoje bendrą kontekstą. E, norėčiau atkreipti įdėmėsi svarbių statistinių duomenų. Iki 50 metų pagal prognozes manoma, kad Afrika bus 2 milijardai žmonių o, ir 7 milijardai Europoje. Tai reiškia, kad daugeliu požiūrių Afrika ateityje taps pasaulio darbo jėga, netgi gan artimoje ateityje. Na ir tikriausiai šie grafikai jums pažįstami, jie iliustruoja e, demografinius pokyčius. Kairėje matote e, Afrikos e, Afrikos demografinį modelį tikrai yra yra trikampis, kaip pasižiūrėsime, kiek yra vaikų, moterų, vyrų, jaunuolių, milijonai šių. Na ir kuogi pasižymė, Afri... tuo ir pasižymė Afrikos amžiaus struktūros. Tai yra ne vien tik tais daug jaunimo, bet tiesiog E, taip, didelė jaunuolį dalis visuomenėje yra ūkio augimas, taip pat užtikrintas geresnis mokymas, yra užtikrinta galimybė įgyti mokymą. Na ir jau naujausia pasaulio banko ataskaitoje dar kita kalbama apie mokymo svarbą ir e, tai yra iš tikrųjų didelis iššūkis sukurti darbo vietas tam, kad e, šie jaunuoliai galėtų įsidarbinti. Taigi, kokiu yra galimybių? Na taip, šiuo metu Afrikoje e, dauguma žmonių vis dar tebe dirba žemės ūkio srityje. Na, jeigu toliau žiūrėsite į dešinę pusę, tai ateityje atsiras daugiau įsidarbinimo galimybių ir ne žemės ūkio, pavyzdžiui, daugiausia neformaliame sektorėje, pavyzdžiui, kaip e, nam, namų ūkių darbuotojai. Ir tiesiog formalime sektorė tiesiog neįmanoma sukurti tiek darbo vietų, kad galima būtų įdarbinti visus jaunuolius. Taigi, štai tokios prognozės. Taigi, kaip jau minėjau, e, atsakas kaip šią problemą yra nemažai jau kuris laikos vykdomų programų. Na ir dauguma e, šių jaunimo užimtumo programų ir intervencinių priemonių skirtos tam, kad būtų pagerinti jaunuolių gebėjimai, pavyzdžiui, kartais ir verslumas, e, taip pat apskritai gyvenimiški gebėjimai, kartais tai yra siejama su e, finansinė parama, prieigos galimybę ir tyrimai rodo, kad tokių programų poveikis buvo ganėtinai ribotas. 30 procentų mm, davė teigiamų rezultatų ir tikrais e, labai retais atvejais e, tikrai e, buvo rimtas poveikis, taigi statistinių požiūrių tokių įrodymų nėra. Taigi, susidaro įspūdis, kad Nors šis klausimas susilaukė daug dėmesio, tačiau galbūt reikėtų e, persvarstyti, kaip spręsti šias problemas. Jaunimo užimtumo programuose praeitie e, buvo daugiausiai skirima dėmesio į gebėjimus, žmogiškų išteklių stiprinimą, bet iš tikrųjų tai nepadeda pagerinti užimtumo situacijos. Taigi, pratesant prieš mane kalbėjusius ponios mintį, Afrika nesugebės išspręsti šios problemos viena, juolab, kad yra sudėtinga, todėl e, reikalinga daugia šalė partnerystė, kuri buvo kaip tik įsteigta 14 metais. Tai yra tinkamas atsakas. Ir e, šioje partnerystėje dalyvauja ir privatus, ir viešas sektoris, ir visuotinė uh, pilietinė visuomenė ir tikslas yra pasiūlyti sprendimų, kurie po to būtų e, testuojami ir galbūt išbandyti juos nedideliu mastu. Taigi čia matote e, privataus sektoriaus partnerius, įvairius fondus, taip pat e, Afrikos vyriausybės, kurios yra taip pat partneriai. Taigi e, pasaulio bankas prisideda prie šių sprendimų. E, Ir jau 15 metų skirime šiam klausimui dėmesio ir čia galima kalbėti apie dar vieną partnerystę, kuri stengiasi išspręsti šį iššūkį. Taigi svarbu štai kas. Mes, aišku, kalbame apie jaunimo užimtumą ir e, vienas dalykas darbo vietų skaičius, kitas dalykas darbo vietos kokybė. Šie abu aspektai yra svarbus ir jiems reikia skirti dėmesio. O partnerystė bandro nuveikti dar vieną naują dalyką. Bandome sustelkti vien tik į pasiūlos pusę ir įgūdžių gebėjimų suteikimą. Mes tikimės tokiu būdu tarsi, kad bus pakankama paklausa rinkos šioms, šiems naujiems gebėjimams ir įgūdžiams, tačiau bandome uh, taip holistiškiau pasižiūrėti į šį dalyką, užtikrinti ir uh, pasiūlą rinkoje. Mes bandome e, šalinti kliūtis abiejose pusėse. Ir kai kalbam apie paklausą, kai kalbam, e, aišku, ir ūkio augimą, kuris įtako ir darbo vietų kūrimą. Todėl reikia pasitelkti privatų sektorių, reikia tinkamų ir politinių sprendimų, kurie užtikrintų makroekonominį stabilumą, taigi reikėtų pažvelgti toliau, neapsiribojant vien tik tais jaunimo užimtumo problemomis. Taigi, e, pažiūrėkime, yra vairių sektorių, kuriuose kartais reikia daugiau darbuotojų darbo požiūrių, ten sukūrima daugiau darbo vietų, tačiau kartu reikia e, užtikrinti ir prigas prie rinkų, tam, kad galima būtų siūlyti paslaugas, prekes ir va štai čia prasideda e, vertės grandinė ir mes bandome stiprinti rinką, pavyzdžiui, stiprindami ūkininko padėtį tam, kad jis galėtų gaminti pra, produktus rinkai. Taigi, e, Pavyzdžiui, vienas iš sprendimų pasiūlyti prieigą MVI prie finansavimo Taip pat e, bandome išspręsti koordinavimus e, spragas. Taigi tikrai, e, pavyzdžiui, vienas projektas, pažiūrėjau, yra skirtas ryžių gamybos plėtrai nacionaliniu lygiu, tačiau trūksta ryžių perdirbimo malūnų savotiškų pajėgumų ir todėl tenka dirbti su vairiais partneriais e, vienu metu tam, kad užtikrintume koordinuotą metodą. Tai čia vienas iš pavyzdžių žemės ūkio srities. Taigi ši partnerystė jau perėjo antrąjį etapą Ir iš esmės yra du pagrindiniai blokai. Vienas yra inovio, naujovės, inovacijos, kitas mokymasis ir e, naujo dvigimas. Ir tikslas yra kurti bandomuosius projektus, vadovantis tuo integruotu metu ir kartu bandome išspręsti tiek e, rinkoje atsirandančių kliučių problemą, tiek ir pasiūlos problemą. Taigi Ir jeigu kaip galima vykdyti tokią integraciją, gali būti e, pačioje grandinėje, pavyzdžiui, sprendžiant koordinavimo e, problemas, e, čia minėjau ryžių pavyzdį, kitas dalykas tai teritorinis integravimasis, kai, kai kurie rajonai, regionai integruojasi. Taigi dabar manau, kad reikėtų pagalvoti ir apie technologijų galimybės, kurios atsivertų Afrikoje, kaip tai atsilieptų jaunimo užimtumai Afrikoje. Na ir šiuo metu daug diskutuojama apie skaitmininės darbo vietas, jų pobūdį ir e, dar, darbas savarankiškai, taip pat e, ICT sektoriaus e, darbo vietas. Aišku, potencialas yra didelis, tačiau kartu tai reiškia, jog daugelis šalių Afrikoje turėtų sustiprinti pamatus, tai pavyzdžiui, užtikrinti visiems prieigą prie interneto, prie mobiliųjų paslaugų, mobilaus interneto, kai kuriais atvejais netgi prie elektros tiekimo. Taigi yra nemažai problemų. E, ir reikia spręsti bazinės problemas tam, kad skaitmenimas ateitų į Afriką. Taigi teks nemažai padirbėti ties skaitmenimis darbo vietomis, pradėti atitinkami bandomieji projektai ir bandome tiesiog pirmą pazonduoti, kas žinoma, kas vyksta ir galbūt neseniai skaitėte ekonomisto straipsnį, kuriame um, Afrikos jaunuoliai diskutuoja apie šios klausimus. Um, Na ir tiesiog norime atkreipti dėmesį į ataskaitą, kurią renksime ir remintis jie bus e, kuriami ir gyvendinami bandamieji projektai. E, štai tiek e, dėl jaunimo žimtumo partnerystės tikslų. Apibendrinant, galiu pasakyti štai ką akivaizdu, jog reikia integruoto metodo. Nepakanka dirbti vien tik tais gebėjimų, įgūdžių pasiūla ar pasiūla paklausa rinkoje. Tiesiog reikia integruoto metodo, nes likščiolinės pastangos nelabai pasitvirtino ir ta partnerystė yra žingsnis link to, bandamas e, pasiaiškinti, kokio uh, integruoto metodo reikia ir kaip jį gyvendinti. iš Pone Olamdi Bom, jūs sakė, jog iš tikrųjų privaloma rimtai pažiūrėti jaunimo nedarbo problemą Afrikoje. O potnas Kristiansenas sako, kad galima šioje srityje nuveikti daugiau, visiškai sutinku. Taigi gerai, kad ponė Antiesi iš komisijos atvyko į šias diskusijas. Jūs dirbate su E, dirbate ir jungtinių tautų kontekste Centrinė Afrikoje ir tikriausiai e, gerai pažįstate padėtį Centrinėje ir Vakarų Afrikoje. Um, bonjour et merci. Sveiki. E, dėkoju, kad pakvietėte Sintija ir Lukas jau pasakė labai daug ir aš noriu pasakyti, jog visiškai pritariu uh, E, dėl strategijos ir politikos e, dalykų, su tais dalykais, kurie buvo paminėti dėl strategijos ir politikos. Per man skirtą laiką aš norėčiau paminėti keletą skaičių. Iki 30 metų 450 milijonų jaunų žmonių pateks Afrikoje į darbo rinką, į pietinę Afriką, jos darbo rinką. Ir kadangi Aš e, reikia, kad 8 milijonai darbo vietų per metus būtų sukurta. Ir tie skaičiai reiškia, kad mūsų laukia labai rimti darbai, norint užtikrinti darbo vietas jaunimui Afrikoje. E, Sintija ir Lukas kalbėjo apie tai, kad ekonomika yra labai svarbi, bet aš norėčiau paminėti ir politinius santykius. Iš tikrųjų, jauni žmonės be e, darbo yra nepatenkinti, nelaimingi, jie jaučiasi nuskriausti, jaučia neteisybę ir tai yra labai e, vaisinga e, dirba socialiniams įvairiems neramums, nepasitenkinimams. Ir taip pat gali pras įsiveršti smurtas ar netgi nuotaikos pasireikšti artimos teroristams. Ir kitas dalykas yra migracijos klausimas. ES politinė darbo tvarkė tai yra, kaip žinia, labai aktualus klausimas. Ir mes turime galvoti apie Afrikos e, kontinentą, reikia galvoti apie Afrikos jaunimą, ne tik apie e, Europos jaunimą, apie tuos jaunus žmonės Afrikoje, kurie ieško darbo ir galvoti, kaip įspręsti e, darbo stokos problemą. Ir dar šiek tiek norėčiau papasakoti apie tai, ką mes ES lygmenių dirbame, darome. Siekiama pagerinti darbo užimtumo problemas jaunų žmonių ir mūsų darbo tvarkė tai labai svarbia vieta užima. Politinė darbo tvarkė taryba, komisija, parlamentas e, siekia, siekia e, Europos vystimosi konsensuso ir prieš keletą mėnesių buvo patvirtintas dokumentas ES lygmenių e, akcentuojama 2030 metų darbo tvarkė ir darnaus vystimosi tikslai. Kalbama apie tai, kad reikia spręsti nedarbo problemą pirmiausiai, pažeidžiamų grupių nedarbo problemą, pavyzdžiui, jaunų žmonių, e, vaikų ar moterų. Ir taip pat mes konsensuse apibrėžėme keletą prioritetinių ašių. Pirmiausiai švietimo svarbą minime, techninis, profesinis mokymas visiems. Taip pat e, kitas prioritetas E, yra užtikrinti tokias, tokį švietimą, kad jauni žmonės paskui galėtų, būtų pakankamai kvalifikuoti ir susirastų darbą. Kaip buvo sakoma, mes taip pat turime identifikuoti darbo vietas, turime užtikrinti kokybiškas, ores darbo vietas ir ieškoti naujų perspektyvų, naujų uh, galimybių verslo srityje. Europos Sąjunga e, remia tam tikrus veiksmus įvairiomis e, formomis. E, Lukas kalbėjo apie valdymo, valdysenos aspektus valstybių valdymas, administravimas taip pat yra labai svarbu. Reikia žiūrėti, kaip pavyzdžiui skirtingos Afrikos valstybės nuo nestabiliausių iki labiausiai pažengusių gali dirbti politinės, politikos ekonomikos srityje ir gerinti kon, tekstą investicijoms palankui padaryti, taip pat e, užtikrintų galimybės e, kurti darbo vietas. Reikia aplinkos kurti mažoms vidinėms įmonėms, kaip žinia, Tai yra e, svarbiausias elementas, kuris užtikrina darbo vietų atsiradimą. Ir mes tai siemė su valdymu, administravimu Afrikos valstybėse. Yra nemažai programų, projektų, kurie yra įgyvendinami ir Lukas minėjo, tai mes, pavyzdžiui, dirbame švietimo profesinio e, lavinimo ir švietimo apskaitai srityje. 14-20 metais daugiau negu pusantro milijardo e, eurų bus skirta programoms įgyvendant švietimo ir profesinio mokymo programas ir projektus. Ir dar noriu pasakyti, kad skirta nemažai lėšų pasauliniai švietimo partnerystiai, tai yra globali e, iniciatyva ir taip pat 300 milijonų skirta Erasmus e, programai, jūs visi turbūt apie ją žinote. Ir tos programos e, e Taip, yra programos, kurios siekia palengvinti finansavimą mažų ir vidutinių įmonių. E, tai yra užtikrinti galimybės jauniems žmonėms e, formuoti savo iniciatyvas, e, kurti savo įmonės. Ir reikia integruoto požiūrio. Liukas apie tai kalbėjo, reikia galvoti apie valdyseną, švietimą, profesinį mokymą, taip pat apie lėšų skirimą įmonių kūrimui ir dar paskutinis elementas - reikia dirbti tam, kad būtų sustiprinti pajėgumai įvairių vyriausybių, kad būtų galima sustiprinti vadinamą vertės grandinę. Kitaip tariant, kad būtų identifikuoti sektoriai, kurie e, turi didžiausią potencialą, kuriant darbo vietas. Ir reikia globalaus požiūrių, kuris atsižvelgtų į tuos visus elementus. Paminėsiu, pavyzdžiui, e, Nigerį, tai yra trapi šalis. E, mes dirbame politikos lygmenių, siekėme sustiprinti e, valdyseną, bandome užtikrinti politinę socialinę aplinką darbo e, vietų atsiradimui palankesnė, taip pat e, geresnių darbo vietų atsiradimo galimybė, taip pat gyvenimi konkretus projektai e, švietimo mokymo profesinio srityje ir remiame ekonomiką, kad, būtų, kad atsirastų mikrofinansavimo sąlygos. Ir kad tiesiai jauni žmonės, norintys kurti įmonės, gautų tą finansavimą. Taigi tai yra naujas patikos fondas e, skirtas e, užtikrinti stabilumui ir kovai su migracija Afrikoje, kuris remia tas iniciatyvas konkrečiai. Mes e, ne tik galvojame apie tai, kaip sumažinti migraciją į Europą, bet ir taip pat, kaip paremti ekonominės programas, kurios būtų skirtos konkrečiai jauniems žmonėms Afrikoje. Taigi toks integruotas požiūris yra taikomas jau dabar. O galvojant apie ateitį, Neseniai e, pradėjome dėkti naują priemonę, kuri, galima pasakyti, yra naujas investicijų planas. E, trys elementai e, tame plane yra e, finansinis, techninės pagalbos ir paramos e, vyriausybei, politiniai sistemai elementas ir tas, e, ta iniciatyva skirta darbo vietų kūrimui ypač sektoriuose, kurie e, šiuo metu gali užtikrinti, kuo galima didesnį užimtumą. Taip pat e, siekime pagerinti investicijų aplinką. E, šis išorės investicijų planas mums leistų teikti techninę pagalbą, sustiprinti vyriausybių pajėgumus, gebėjimus, ir tokiu būdu sukurti palankesnę aplinką verslui ir taip pat sieksime, kad atsirastų garantijų, kurios leistų lengviau finansuoti naujus projektus investicinius, e, skirtus pirmiausiai jauniems žmonėms ir kad atsirastų kreditavimo galimybių, nes kreditavimo galimybių nepakankamas buvimas nestabiliuose šalyse yra labai rimta problema, kur yra daug nestabilumo ir kur nėra tvirtų vyriausybinių struk, valstybinių struktūrų. Ir mes kreditavimo galimybės sieksime e, mažų vidutinių įmonių e, kūrimasi tose sektoriuose, kurie yra prioritetiniai mūsų nuomonė, ką tik kalbėję prelegentai minėjo žemės ūkį pavyzdžiui. Ir taip pat skaitmeninis, skaitmeninės rytis yra labai svarbi Afrikoje, e, tai tampa labai svarbiu sektoriumi, kuris uh, užtikrina darbų vietų atsiradimą. Taigi, tokia nauja priemonė E, pradedama įgyvendinti, o dėl politinių diskusijų galiu pasakyti, kad per ateinančias dvi savaitės e, vyks labai svarbios diskusijos su išsamios su Afrikos šalimis, kaip žinia, kitą savaitę e, prasidės verslo forumas ES ir Afrikos sąjungos. Jame mes kalbėsime apie šiuos visus klausimus - darbo vietų kūrimą, jaunimą, apie tai, kaip pagerinti verslo aplinką, kaip padėti jauniems žmonėms užsitikrinti finansavimą, kad jie galėtų dėkti naujas ekonominės iniciatyvas. Taip pat sukursime platformą, kuri leis privatiems viešiesiems veikiems keistis informaciją. Tai jau per ateinančią savaitę pradėsime išsamei kalbėti apie tai, kaip galima geriau kurti darbo vietas, užtikrinti didesnį užimtumą jaunimui. Taip pat 29-30 lapkričio vyks vadovų stikimas ES ir Afrikos šalių su Afrikos sąjunga. Jeigu pažiūrėtume į e, darbo tvarkę, numatyti labai svarbus klausimai, tai e, tarp jų yra jaunimas, e, jaunimo užimtumas, kaip E, skatinti verslo dvasę, kaip viešomis privačiomis iniciatyvomis e, suteikti paramą, kad e, būtų daugiau darbo vietų sukūrimo jaunimui. Taigi tokios temos, kurios mums šiuo metu aktualiausias, tai yra labai svarbios politinių diskusijų temos aukštų lygmenių ir jomis siekiama palengvinti sprendimus kurie ir tikimės, kad, tikimės, kad mes visi tokiu būdu galėsime užtikrinti daugiau kokybiškų padarių darbo vietų jaunimui Afrikos kontinente. Ačiū. Labai ačiū. Ar būtų norinčių užduoti klausimą? Pone Šoitrova, prašau žodis Jums. Labai ačiū Jums už pasisakymus. Taip, yra daug priežasčių, dėl kurių mes turime veikti mes Europą. Afrikoje nebus pakankamai darbo vietų, o jeigu taip bus, tai galima tikėtis, kad kils nauja migracijos banga. Tai yra svarbi priežastis, bet kita vertus mes e, kaip žmonės e, turime tam tikrų prievalių kaip politikai. Ir dėl e, to turime veikti, turime paremti valdymą, vyriausybės kad būtų galima užtikrinti geresnį švietimą. Tai labai svarbu. Norėčiau pateikti klausimą. Jūs kalbėjote apie Afriką kaip vieningą kontinentą, bet taip juk nėra. Reikia E, skirti, atskirti šalis, nes jos yra labai skirtingos. Galbūt galėtumėte paminėti e, šalis, kuriuose sąlygos yra palankiausios ir pačios nepalankiausios. Toks būtų mano pirmasis klausimas. Taip pat jūs nepaminėjote sąlygų, kurios yra E, mano nuomonė, pačios svarbiausios tai yra taika. Ne, daug, e, daugelį Afrikos šalių taikos nėra, nėra laisvės pakankamai. Ir mes turime galvoti, kaip Europa kartu galėtų reaguoti. Manau, kad tos sąlygos yra pagrindinės tam, kad galėtume užtikrinti naujų darbo vietų kūrimą, kad galėtume kalbėti apie švietimą ir panašiai. Ačiū. Ačiū. Gal išklausykime dar vieną klausimą? Pone Jungerijus. Dėkui. Ačiū ir pranešėjams už tokį vaizdą, kurį mums nušvietėte apie darbo rinką Afrikoje. Dėkoju už tai, kad priminėte mums apie Filadelfijos deklaraciją, nes turbūt kartas nuo karto būtų išmintinga atsigręžti atgal ir prisiminti pagrindinės savo vertybės. Ir pagrindinės vertybės yra puikiai apibūdytos Filadelfijos deklaracijoje, kuri buvo pasirašyta po antro pasaulinio karo. Mano klausimas viena vertus yra susijęs su priemonėmis ir tas mano klausimas būtų štai koks. Pone Montesi, sureaguosiu jūsų pasisakymą, kaip mes, Europos parlamentas, galėtume padėti žinote, kad mes esame užimtumo reikalų komiteto nariai. Ir dėkoju už įvairiausių programų apžvalgą, kurią jūs mums pateikėte. Bet galbūt jūs galėtumėte mums nurodyti keletą krypčių, kur Europos parlamento užimtumo reikalų komitetas galėtų jums padėti. Ir taip pat šitą klausimą galiu užduoti ir ponui Kristiansenui, nes man labai patinka viešaus ir privataus sektoriaus partnerystės, kurias jūs minėjote, taip pat ir tos galimybės, kurias tokia partnerystė suteikia Bet jeigu rimtai vertintume visus tos skaičius, tai manau reikėtų galvoti apie tai, kaip išplėsti tas partnerystės ir kuo greičiau, tuo geriau. Nes taip jūsų bendradarbiavimas gal yra geras, bet jūsų programos nepakankamai daug žmonių pasiekia. Ir dar vienas dalykas, gal techninis klausimas, bet paremtas vertybėmis. Tai būtent apie tai, ką sakė ponė Samuel Olendžiun. Tai yra dalykas labai artimas ir mano širdžiai. Būtent jeigu pažiūrėtume tarptautinės darbo organizacijos padaraus darbo darbo atvarkę ir ją vertintume rimtai pamatytume, kad vertybės reikia irgi ver, rimtai vertinti ir kalbėti ne tik apie apskritai darbo vietų kūrimą, bet ir apie padorių darbo vietų kūrimą. O padorios darbo vietos reiškia, kad turi būti laikomasi pagrindinių tarptautinės darbo organizacijos darbo normų, darbo standartų. Ir manau, kad čia galima būtų dar pasisakyti apie teisę į kolektyvinę sutartis, į teisę burtis į organizacijas, te, vaikų teisę nebūti išnaudojamiems darbo vietoje. Taigi, pažvelgus į tas pagrindinės esminės TDO normas, kaip galėtume jums padėti jas įgyvendinti, galbūt e, kuriant darbo vietas, gerinant užimtumą, galbūt e, stengiant įgyvendinti tvarios plėtros tikslus ar įgyvendinti priekybos e, sutarčių nuostatų įgyvendinimą. Kuo galėtume būti jums naudingi? Ačiū. Ar galiu dar vienam kolegai suteikti žodį ir tada jau poniai Harkin. Gerai, tuomet žodis ponė Harkin. Dėkui, ačiū už pranešimus. Visų pirma, kreipiuosi pirmąją pranešėją. Jūs kalbėjote apie tai, kad svarbu ne tik tai darbo vietų skaičius, bet ir jų kokybė. Be abejo, čia Europoje irgi tas pats principas yra svarbus. Ir kai kurie žmonės teigia, kad skaitmeninė ekonomika turi sukurti daug naujų darbo vietų kai kurios tos darbo vietos yra geros, bet kai kurios ir, ir netokios. Nes tai jūs kalbėjote apie 2012 metų rezoliuciją, apie keturis prioritetus, būtent kalbama apie naujas ir gausias darbo vietas, apie intensyvų užimtumą. Ir mano klausimas toks, jeigu vyksta kažkur augimas, tai ar tikrai ten yra sukūriama darbo vietų. O jeigu ne, tai mano klausimas toks. Jeigu tai nevyksta, tai kokius pasiūlymus gali pateikti TDO, kad ekonomikos augimas reikštų ir darbo vietų kūrimą? Toks mano pirmas klausimas. Antras klausimas kolegai iš Pasaulio banko. Jūs kalbėjote apie mm, ne tik tai pa, e, paklausą, bet ir pasiūlą ir kad jos turi būti susijusios. Jeigu šitą aspektą paliktume nuo šalyje, noriu paklausti, ar tos programos, kurios nelabai pasiteisino, ar jos buvo pakoreguotos? Ir kalbant apie paklausą, ar yra pakankamai ir privataus sektoriaus dalyvavimo? kurio jums turbūt reikia. Na ir dar komisijai. Jūs minėjote kai kurios politinius dalykus, kalbėjote apie migraciją. Ir klausimas mano toks. Yra pateikta pasiūlymų, mėlynosios kortelės pasiūlymas ir panašiai. Kokia jūsų nuomonė apie legalią migraciją? Taip pat kalbėjote apie jaunimą Aš labai džiaugiuosi, kad minėjote konkrečius projektus, bet mano klausimas toks. Ar yra galimybių išplėsti tuos projektus? Nes nors tie projektai, net nebejoju, kad yra labai svarbus ir naudingi, bet vis tiek jie yra tik tai lašas jūroje, tam tikrą prasme. Ir Žinoma, reikia visada pradėti nuo pirmo žingsnio, bet galbūt yra galimybių išplėsti tos projektus. Ir mano galutinis, paskutinis klausimas yra toks. Klausiausi visų trijų pranešimų ir iš vienos pusės labai daug visko išgirdome ir panašios problemos kyla ir pas mus, gal ne panašaus masto, bet panašaus tipo tai tikrai. Tai yra užimtumo kokybė, padorios darbo vietos ir panašiai Ir galvoju, jeigu pažvelgtume į JAV ir Europą, apie Afriką nežinau, tai čia jūs galėtumėte mane informuoti, bet matome tokią situaciją, kur vis daugiau išteklių yra sukoncentruojama rankose tų, kurie jau yra turtingi. Bet tie ištekliai nėra panaudojami tam, kad būtų sukurtos tokios darbo vietos, apie kurias šiandieną čia kalbame. Ir noriu paklausti jūsų nuomonę, Ar taip yra ir Afrikoje? Dėkui. Ačiū už klausimus. Pirmą suteiksiu žodį poniai Sintijai Samuel Olonžiuvon iš TDO. Gal galėtumėte išsirinkti tuos klausimus, į kuriuos galėtumėte atsakyti? Prašau, žodis jums. Labai ačiū, ponė, ir ačiū visiems gerbėmiems nariams, kurie pasisakėte. Aš kalbėsiu apie tris rytis, nes kai kurie iš jūsų minėtų dalykų yra tarpusavį susiję. Visų pirma, pradėsiu nuo labai svarbi, svarbaus punkto, tai yra apie padorės darbo sąlygas ir kaip rimtai mes jas vertiname. Taip, šitos diskusijos vyksta ir Afrikoje, ir visame pasaulyje. Ir paprastai išiškėja dvi temos. Pirma, tai yra tai, kad mums nepavyks įgyvendinti tvarios plėtros tikslų siekiančių sumažinti ar galbūt net apskritai panaikinti skurdą, jeigu neišspręsime padorių darbo sąlygų klausimų. Jeigu mes galvodami apie darbo vietas galvosime tik apie jų skaičių, iškils grėsmė, kad daugiau žmonių turės darbą, bet vis tiek gyvens skurdžiai ir atsidurs skurdos pastuose o tai taip pat atsilieps ir investicijoms į vartojimą, ekonomikos augimui, plėtros užtikrinimui. Taigi iš ekonominės pusės žiūrint yra neveiksminga nespręsti darbo sąlygų kokybės klausimo. Bet, žvelgiant plačiau, pasaulyje dėmesys yra skiriamas pagrindinėms žmogus teisėms, kad jos būtų ginamos visiems žmonėms, įskaitant ir darbuotojams. Ir šiame kontekste e, padorių darbo sąlygų užtikrinimas yra daug svarbesnis. Taigi, tais įvairiais lygmenimis yra interesas visos pasaulio bendruomenės interesas stengtis iš, išlipti iš to užburto rato, kad baigtume kalbėti apie padorės darbo sąlygas ir jas paverstume tikrovę. Kita tema, apie kurią norėčiau kalbėti, tai yra apie įvairias pastangas, įvairių veikėjų pastangas. Mes tarptautinę darbo organizaciją, matome, kad įvairios iniciatyvos turi tikrai daugia pusę, daugia pusį pobūdį. Paimkime įgūdžius ir plėtrą. Nesvarbu, kokios bus kokybiškos politinės programos, nesvarbu, kokios veiksmingos bus tos programos. Jeigu nebus užtikrinamas ryšys su priekybos politika, su makroekonomikos politika, su pramonės plėtros politika, su žemės ūkio politika, jokių dividendų, jokio grįžtamos, jokios grįžtamosios naudos negausime. Taigi tikrai yra požiūris multisektorinis, kuris turi būti užtikrintas. Visos tos temos, kurias paminėjau, yra svarbios. Bet vienas rytis, kuri yra ypatingos svarbos, yra tai, kad būtina užtikrinti padorės darbo sąlygas ypatingai jaunimui, jauniems vyrams ir moteriams. Tai yra centrinis makroekonomikos politikos elementas. Tai yra e, pagrindinis komponentas sektorinėje politikoje taip pat. Ir Noriu pasakyti, kad kai kurios iniciatyvos, kurias įgyvendiname kartu su ES, jau pradeda tam ir skirti dėmesį. Privačios investicijos, investicijų pasiūlymai, kurių sulaukėme, yra nukreipti į darbo vietų kūrimą, darbo vietų potencialo išnaudojimą. Ir tai svarbu, norint sustiprinti ekonomiką. Dar buvo užduotas konkretus klausimas apie tai, kaip Europos parlamentas galėtų padėti spręsti kylančius iššūkius. Na, visi iššūkiai kartu yra ir galimybė, jeigu mes teisingai elgsimės. Visų pirma, tai reikia tiesiog pripažinti, kad šitas iššūkis yra pasaulinio masto iššūkis. Tai yra iššūkis kylantis visiems ir paliečiantis visus. Lygiai kaip ir galimybė, tai yra taip pat ir galimybė visiems. Ir na taip, mes dabar žvelgiame į Afriką, nes iššūkiai ten yra didesnio masto, bet jie gali pasireikšti bet kur. Taigi Tokie iššūkiai turi sulaukti pasaulinio atsako tam, kad tai, kas buvo pareikšta 45 metais, virstų priemonę reaguoti į dabar kylančias grėsmės. Vėlgi noriu priminti, kad skurdas, iškylantis bet kurioje pasaulio vietoje, kelia grėsmę klėstėjimui visame pasaulyje. Ir čia norėčiau taip pat kalbėti ir apie neligybės augimą. Šitas klausimas aktualus ne tik tai Europoje, ne tik tai geopolitinėje šiaurėje. Neligybė didėja įvairiose regionuose, čia galvoju apie Afrikos žemyną, bet ir tarp atskirų valstybių. Galiu pateikti kaip pavyzdį praneš ataskaitą, kurią paskelbė Pasaulio bankas praėjusiais metais. Tai buvo ataskaita apie neligybę ir ten buvo teigiama, kad daug pietų Afrikos e, valstybių e, fiksuoja augančią neligybę, o tai paveiks socialinę sanglaudą, tai paveiks taiką, taip pat stabilumą ir be abejo socioekonominę raidą. Štai koks tas receptas. Tam, ką mes dabar stebime, būtent didėjantį radikalizavimąsi įvairiose mūsų žemyno vietose ir įvairiose pasaulio vietose. Dar paskutinis mano komentaras vis dar galvojant apie darbo vietų kokybę ir apie verslumą. Verslumą vertiname kaip vieną iš sudėdamųjų dalių. Bet verslumas reiškia, kad jeigu verslumas reikš, kad vis daugiau žmonių tiesiog turės darbą, tai mes neto norime. Mes norime, kad verslumas padėtų kurti darbo vietas, kurios automatiškai skatintų ir ekonomikos augimą ir kad tos darbo vietos galėtų padėti sąžininkai konkurencijai ne tik žemynų lygmenių, bet ir viso pasaulio lygmenių. Dėkui ir perleisiu žodį kitiems pranešėjams. Ačiū. Toliau ponas Kristiansen. So maybe... Dėkoju. Dėl pirmojo klausimo, tai E, akivaizdu, kad e, lygiai kaip ir Europoje daug įvairovės, tai ir Afrikoje nėra jokio abejonių dėl to. Tai aišku, galima kalbėti apie vairius tos įvairovės aspektus, tačiau norėčiau sugrįžti prie bendrų dalykų. Ir kai kalbame apie užimtumo darbo atvarkę, e, bendra yra tai, kad visose šalyse e, užimtumas e, žemės ūkės rytį yra iššūkis, tai nereiškia, ir produktumas yra iššūkis, tai nereiškia, kad e, reikia spręsti vienodai. Tačiau, kaip ten bebūtų, žemės ūkis yra tas rytis, kur dirba daug žmonių, tačiau jaunimo šis sektoris nebedomina. Uh, Ir galiausiai maistas nebegaminamas, jis importuojamas ir tai atsiliepia makromoninkai. Jau dabar da, Afrikoje auga maisto produktų kainos ir su šia problema susikuria daug žemės Afrikos šalių, ypač Vakarų Afrikoje, bet ir kitur. Taigi didinti žemės ūkio produkciją tai yra vienas iššūkių. Na, taip, aišku, tai yra susijęs ir tradicinėmis žimtumo formomis. Aišku, kiekviename žemės kiekviename ūkyje reikalingos darbo rankos, tačiau na, yra ir kitų sričių, kaip pavyzdžiui logistika, e, transportas, sandėliavimas, miestų išmetimas Afrikoje. Tai palei visą šią grandinę galima sukurti daug darbo vietų. Tai yra bendras iššūkis visose Afrikos šalise. Na ir kartais E, tenka tiesiog pasirinkti, ar užauginti viščiuką maputo, ar, ar importuoti jį iš Niderlandų. Kartais toks paprastas klausimas, nes kartais tiesiog e, Niderlandų verslininkai energingesni gali atvežti viščiukus į maputo. Ar galbūt e, pasirinkimas būtų auginti viščiukus e, Maputė ir tas, ta pati demalima iškyla ir dėl kitų maisto produktų. Ir iš tikrųjų didelė paklausa vidaus rinkose, kurią reikia užpildyti. Ir aš manau, kad e, diskusijose verta apie tai pagalvoti. Na ir taip, jeigu uh, padėtis bus pažeidžiama jautri, tai aišku, bus sudėtingiau rasti sprendimų. Kaip ten bebūtų, reikia atsižvelgti tai, kad Afrikoje yra didelė įvairovė. Antras dalykas, kaip užimtumo komitetas, tai yra Europos parlamentas kaip toks galėtų padėti. Tai pats savo pirmas uždavė šį klausimą, kai gavome kvietimą dalyvauti šiuose diskusijose. Na ir paskutinis šį klausimą kėlė žmogus tikriausiai ir atsakė, davė atsakymą. Aš manau, kad teisėta migracija e, e, yra atsakymas. Aš kalbėjau apie 2 milijardus, aš kalbėjau apie skaičius Europoje, taigi yra iš tikrųjų didelis jaunimo perviršis Afrikoje, taigi yra nemažai sričių, kuriuose ES trūksta darbuotojų, pažiūrėjau, Vokietija. E, gal nėra geras tonas, bet tiesiog tikrovė, kad trūksta tų žmonių ir ta tikrovė išliks. Taigi kyla klausimas, kaip spręsti šią problemą, kad visi iš to laimėtų. Taigi reikia tokios teisėtos migracijos galimybės, kurios leis atsižvelgti į visų poreikius, tiek e, priimančių šalių poreikius, tiek e, ir protų nutiekėjimo problemą, tiek ir iš šalių, iš kurių išvyksta jaunimas problema, pavyzdžiui, e, didžiojo dvidešimtuko kontekste vyko atitinkamos darbo grupės e, sesija ir buvo kalbama, kaip tinkamiau formuoti teisėtos migracijos politiką. Aš čia kalba apie teisėtą migraciją, tai yra tie žmonės, kurie gauna teisę atvykti ir dirbti. Taigi e, tikrai svarbis rytis teisėtų migrantų integracija darbo rinkose. Galima pasimokinti ir iš kitų šalių e, patirties, mokytis e, vykdančios procesus, lygiai grečiai mokytis vieniems iš kitų. Ir aš manau, kad e, E, ir užimtumo komitete tikrai natūraliai reikėtų apie tai kalbėti, bet jau mano galva. Beje, e, kalbėjau apie prekybą žemės ūkio produktais, tačiau jeigu negali atvykti e, migrantai iš Afrikos iš, į ES, negalima atvesti prekes, tai mažėja ir paklausa, smunka rinkos, taigi uh, Taigi svarbu, kad e, e prekės, prekių žmonių srautai būtų susijęti su prekybos darbo atverkė. Reikėtų pagalvoti, kokiu tam yra kliučių. Taigi, taip, yra minimalus e, kliučių skaičius, e, kitas dalykas tai yra dar ir tos pilkosios zonos, per kur dėl e, programų sąrangos ir pobūdžio. Tai taip, daug kalbama apie tą integruotąjį metodą, tačiau kai tenka viską gyvendinti vietos lygių praktikoje, tai šimta tūkstančių kartų sunkiau. Na ir jeigu pradedi galvoti, nuo kur pradėti tą integracijos procesą, taip, makro e, lygmo yra vienas, regioninis lygmo yra kitas. Ir vėlgi ir Mm, integracija gali vykti palei grandinės e, vietos lygių, taip pat Taip pat vėlgi, kai kalbame, kokiu gebėjimu reikia, kaip juos suteikti, ar čia galvojame tik apie kažkokią vertės grandinę, apie sektorius ir taip toliau. Taip, e, partnerystės su privačiu sektoriumi duoda vilčių, partnerystė dalyvauja ir keletas e, tarptautinių koncernų, tačiau E, ir vietos lygių paleitas grandinės, galima kurti platformas, suburti vairius e, e, suinteresuotus subjektus, ar tai būtų gamintojai, ar darbuotojai. Taigi, mes tiesiog kūrėme bandomuosius projektus, vadovaujant dėmesį to integruoto metodo mintimi. Na ir, ir iš tikrųjų Būtų puiku, jeigu ta užimtumo grupė tai pripažintų, pripažintų, kad užimtumas tai yra tas tinkamiausias kelias. Ir reikėtų, kad parlamentas ragintų, jog iš tikrųjų būtų dėgiamas tos mano minėtos sistemos. Na ir pabaigai dėl neligybės. Aš vėl norėčiau sugrįžti prie skaitinių darbo vietų ir darbo uh, vietų ateityje pobūdžio. Didelė rizika yra tai, kad dėl skaitmeninių pokyčių kila neligybės rizika. Ji gali išaukti ateityje ne vien tik tais tarp šalių, bet ir pačių šalių viduje. Taigi technologijų plėtra, atitinkamos e, technologijų dėgymo darbo tvarkės e, atveria galimybių Afrikai, paskatina bandyti pasivyti, neatsilikti. Tačiau kita vertus, technologijos reiškia, kad kūriamos ekosistemos aplinkės, jas reikia stiprinti, pavyzdžiui, reformuoti interneto paslaugų teikimą. Bet e, manau, kad reikia skirti dėmesio šiam klausimui, nes kitaip ateityje labai auks, e, išauks ta neligybė tiek tarp šalių, tiek ir jų viduje. Dėkuoju. Ir dabar suteiksiu žodį komisijos atstoviai poniai Montesi. Buvo kalbama apie priekybą. Kad priekyba gali duoti teigiamų rezultatų. Taip, ir pastarosius dviejus, tris metus labai kito prekybos susitikimai su Afrika, su kitomis pasaulio uh, vietomis ir kalba neina vien tik apie priekybą prekiamis, tai yra daug platesnis kontekstas, todėl galbūt galėtumėte pakomentuoti priekybą. Antra, kai kalbame apie žemės ūkio sektorių, taip, tai gerai, bet kaip yra su klimato kaita? Juk klimato kaita kelia E, stikinės nelaimės, e, tiesiog katastrofas ne vien tik vakarų, bet ir rytų Afrikoje. Taigi, ką bendrai Afrika, Europa galėtų nuveikti kovodama su tuo. Ir škai, vėlgi, naujos technologijos, e, kurios galėtų tapti trečiuoju punktu tame sąraše mm, tų darbų, kuriuos reikėtų atlikti. Ir ar, pavyzdžiui, bendrai galėtume skatinti skaitmininių technologijų plėtrą Afrikoje? Taigi jūs galite pasirinkti, kuriuos klausimus bandysite atsakyti. Prašau. Dėkuoju, daug klausimų pateikta. Galbūt grįšiu prie e, sąlygų šalių laisvių ir buvo klausimas apie tai pateiktas, kaip Europa gali reaguoti. Ką tik tai e, Liuk sakė, kad labai skirtinga situacija yra kontinente, kai kurios šalis auga, kai ko, išsivystimo lygis gana aukštas ir e, reikia kalbėti apie padorų darbą jose ir taip pat yra šalių, kurios labai nestabilios, trapios, kur daug nes problemų ir kol kas pirmas tikslas yra pamaitinti gyventojus tose šalyse. Ir ES parama priklauso nuo šalies, nuo jos būklės, Aš iš šiaurės rytų Nigerijos ką tik grįžau. Žinote, kad vykdomi Boko Haramo nulatiniai išpoliai ten. Ir e, Nigerija yra šalis, viena centras turi nepaprastai dėlį potencialą. 30 e, metais e, bus apie 400 milijonų gyventojų, bet šiuo metu viskas, pavyzdžiui, žemės ūkio plėtra, kuri turi didžiulį potencialą dėl Bohoram išpolių, yra visiškai sustabdyta. Ir mūsų gebėjimas veikti e, priklauso nuo to, ką, e, kokie didžiausi poreikiai, pavyzdžiui, stabilumo parama ar plėtojimas e, įvairių politinių priemonių ekonomikos. Mes e, turime užtikrinti ryšį tarp saugumo ir vystimosi. Mes suprantame, kad tvirtinami saugumą turime pagrindinius siekti elementus paremti, kurie leistų ekonomikai plėtotis arba, pavyzdžiui, galvoti, kaip teikti humanitarnę pagalbą ir užtikrinti vystimasi, kaip pavyzdžiui suteikti kai kur bazinės pagrindinės paslaugas. Bet taip pat mes e, turime galvoti, kaip pavyzdžiui užtikrinti e, mokymą, švietimą, kad žmonės e, pagerėjus situacijai gal grįžę namo galėtų, pavyzdžiui, imtis tam tikros ekonominės veiklos ir mes turime žiūrėti skirtingai skirtingas Afrikos kontinento dalis. Kokie E, Europos parlamento, koks vaidmo gali būti. E, Liukas apie tai ką tik kalbėjo. Aš manau, kad svarbu yra ir toliau akcentuoti, koks svarbus yra investavimas į žmogišką į kapitalą, švietimą, į profesinį mokymą. E, tai aišku, atsk, kaip atskiras rytis turi e, ribotą gal poveikį, bet tai labai svarbi dalis. Mes ga, e, per pastarosius metus, galime sakyti, šiek tiek buvome primiršę švietimą ir mokymą, bet turime akcentuoti, kad tikrai labai svarbus yra Afrikos kontinentų švietimas, profesinis mokymas nes e, ir dėl to reikia investuoti, didinti investicijas į e, žmogiškai kapitalą. Ir mes e, susitikimuose tikiuosi, kad šią savaitę, savaitės pabaigoje turėsime dar kartą galimybių kalbėti apie tai. Tai yra labai svarbus signalas. Ir kitas labai svarbus signalas, aš žinia, yra susijusi su migracija. Žinome, kad mūsų vyriausybės pilietinė visuomenė e, e, siekia e, šiek tiek pakreipti požiūrį į migraciją. Kalbam apie legalią migraciją, teisėtą. Ir mes turime galvoti apie iššūkius globalius. Reikia galvoti apie darbą Europoje ir apie darbą Afrikos kontinente. Ir mes turime galvoti, kaip užtikrinti, kad mirtys sumažėtų viduržėmio jūroje ir kaip užtikrinti teisėtą migraciją, tai turbūt leistų mums užmėgsti kur kas konstruktyvesnį dialogą su Afrikos partnerėmis. Ir Europos parlamentas turėtų galvoti apie tai, kaip sukurti alternatyvų balsą, alternatyvę poziciją tam tikriems požiūrėms dėl imigracijos. E, e, dabar darsi nus, pasisakoma tiek prieš nelegalę, tiek prieš legalę teisėtą migraciją, bet mes turėtume e, galvoti, kaip spręsti teisėtos migracijos problemą. Ir tai turėtų atspindėti mūsų dialogę su partnerėmis Afrikoje. Integruotas požiūris, man atrodo, kad tai buvo paminėta, aš pateikiau vieną e, pavyzdį, Nigerijos pavyzdys yra tikrai nedidelis, bet tai rodo, kaip šiandieną mes bandome e, taikyti tokį visuotinį požiūrį, kaip galima plačiau, integruotą požiūrį, kaip galima plačiau mes siekėme tikslų, pasiteldami savo visas politikos priemonės ir veikimo galimybės makroekonominių lygmenių, švietimo srityje, techninės pagalbos e, srityje, pavyzdžiui, tiksliau, technikos, e, teikiant techniką žemės ūkiui. Mes tikrai kol kas neturime magiškų kažkokių stebuklingų sprendimo būdų, bet yra dirbama labai rimtai, siekiama analizuoti, identifikuoti mm, programas, kurios būtų geriausios, veiksmingiausios ir taip pat e, vertės grandinę norime apibrėžti. Mes e, norime e, E, pavyzdžiui, galvoti apie tai, jeigu kalbėsime apie žemės ūkį, bet kokiame sektoriuje žemės ūkio reikėtų e, paramos daugiau, kad būtų galima užtikrinti darbo vietų atsiradimą orių, padorių. Dėl prekybos susitarimų daug dirbome. Deja, dar reikia E, daug ką padaryti dėl partnerystės ekonominės su Afrikos šalmis. E, mums e, vakarų Afrikoje reikėtų ratifikuoti su Nigerija ir Mauritanija susitarimus, o jau kalbėsime apie kitas šalis partnerės, reikia joms pademonstruoti, rodyti, kokia būtų ekonominė nauda E, toms šalims, jeigu būtų e, baigti renkti prekybos laisvosios susitarimai. Mums reikia dar kol kas atlikti kai kur tyrimus, e, poveikio analizę, kad galėtume pademonstruoti, jog jų ekonomikai tai būtų naudinga. Dar vienas paminėtas svarbus klausimas - klimato kaita. Taip, iš tiesų klimato kaita e, yra labai svarbi politikos rytis. Tai yra politikos elementas ir mes bandame taikyti integravimo požiūrį. E, mes žemės ūkė, pavyzdžiui, teikdami finansinę pagalbą, atsižvelgėme į poveikį klimatui galvojame, kaip pavyzdžiui e, skatinti, e, kad būtų mokoma tokios, tokių metodų e, žemės ūkio, ūkininkavimo, kad būtų jie palankus klimatui, neatneštų beveik neigiamų pasiekmių. Ir reikia uh, labai plačiai žiūrėti įgyvendinant uh, E, mūsų priemonės į klimato kaitos dalykus. Ir baigdama, noriu dar paminėti žemės ūkį, kadangi buvo įsmimas dažnai, žemės ūkis e, tebėra pagrindinės kapitalas, kuris leidžia sukurti darbo vietas Afrikos kontinente. Ačiū. Labai ačiū. Mūsų pokalbis, sakyčiau, pavadinsiu jį pokalbiu, baigėsi. Labai džiaugiuosi, kad galėjote atvykti ir kad pradėjote diskusijas. Jūs mums pademonstravote, kad jūsų darbo tvarkė labai artima mūsų komiteto darbo tvarkė. Mes e, labai daug kalbame apie padorų darbą, sakyčiau, tai yra svarbiausias mums klausimas. Bet mums įdomu ir pasaulis egzistuojantis už Briuselio, netgi už Europos. Būtent todėl esame labai dėkingi Jums, kad atvykote, kad galėjote dalyvauti mūsų diskusijoje. Dirbsime toliau. kad užsitikrintume testinumą, palaikysime ryšius, žinias gilinsime, sėksime sužinoti daugiau apie tai, kas vyksta kitur pasaulyje, o mums Afrika yra tas e, kontinentas, žemynas, kuris labai svarbus ir mums bus įdomu sužinoti, ką darome gerai, ką neteisingai ir norime būti lygiaverčiai partneriai. Dėkoju. Dėkoju, kad atvykote. O dabar posėdis baigėsi ir galima keletą minučių.